So, dear colleagues, welcome. Mėly kolegos, sveiki atvykę į tarparlamentinį komiteto posėdį, kuris rengiamas ekonomikos reikalų komiteto. Norėčiau pasveikinti visus atstovus iš nacionalinių parlamentų. Norėčiau priminti, kad per pastaruosius keletą metų ekonomikos reikalų komitetas labai daug dirbo tam, kad ekonominės valdysenos reformos ES būtų siejamos su augančia demok demokratinė atskaitomybė. O tai reiškia, kad didesnį vaidmenį įgyja ir Europos parlamentas, ir nacionaliniai parlamentai. Taigi, man labai malonu Jūs pasveikinti šiandien čia atvykusius ir atvykusius tam, kad konkrečiai prisidėtumėte prie šio tarp parlamentinio bendradarbiavimo kad sustiprėtų parlamentų vaidmuo ekonominės valdysinos procese. Kaip žinote, šis, šį posėdį sudarys dvi sesijos, dvi diskusijos. Pirmiausia, kalbėsime apie BEPS, o po to apie bankų sąjungos situaciją. Ir aš taip pat norėčiau pasveikinti šiandieną poną Tur Helsinger, kuris atvyko iš Niderlandų senato finansų komiteto, kuris bendra pirmininkaus šiam šiom pirmom diskusijom ir ponas Machen van Rochen, kuris taip pat yra Niderlandų senato finansų komiteto atstovas, kuris kartu su manimi pirmininkaus antra, antroms diskusijoms. Turint omenyje, kad dalyvių, turint omenyje tai, kad dalyvių yra labai daug, matyt, ne visiems teks galimybė pasisakyti, prioritetas bus suteikiamas e, tokiu būdu, kad kuo galima daugiau parlamento atstovų galėtų pasisakyti diskusijose. Kiekvienam pasisakančiam dvi minutės skiriamos. Tai iš viso 20-25 pasisakymai yra įmanomi. Na ir aišku, mes galėsime prisitaikyti priklausomai nuo to, kaip klostysis diskusijos. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad yra visiems išdalintos kalbėjimo kortelės, kurias reikia užpildyti tą turi padaryti ir nacionalinių, ir Europos parlamento nariai, kurie nori pasisakyti. Mes bandysime taikyti formulę 3 nacionaliniai parlamentarai, vienas iš Europos parlamento. Aišku, tai tokia lanksti formulė, mes galėsime prisitaikyti priklausomai nuo to, kaip klostysis diskusijos. Taigi pradėsime pirmas diskusijas. Tolesnė situacija, kalbant apie mokesnės bazės eroziją ir pelno perkelimą. Tikriausiai prisimenate, kad mes pirm, trečiai kartą jau rengėme diskusijas mokesčių, mokesčių srityje. Prieš trejus metus aptarėme PVM sistemą. Praeitais metais mes kalbėjomės apie tai, kad reikia bendro požiūrio kovojant su agresyviu mokesčių planavimu ir mokesčių vengimu, ypatingai turint omenyje kad buvo paskelbta informacija apie agresyvius mokesčių planus, taip vadinamasis, vadinamasis LuxLeaks skandalas, daug kas įvyko po pastarųjų mūsų diskusijų, EBPO baigė savo darbą ir pateikė rekomendacijas, kaip kovoti su BEPS ir prieš kelias dienas komisija pateikė savo kovos su mokesčių vengimu paketą, tai susijęs su anti-BEPS direktyva ir pasiūlymu automatiškai keistis šalims skirtomis ataskaitomis tarp apie tarptautinės korporacijas. Ta turėtų daryti nacionalinės mokesčių inspekcijos. Taigi, nacionaliniai parlamentai, kaip teisės aktų rengėjai ir formuotojai mokesčių politikos rytyje, suvaidina labai svarbu vaidmenį teikiant rekomendacijas dėl BEPS ir įdėgiant BEPS nacionalinėje teisėje. Mūsų parlamentas taip pat dirba šioje srityje ir aš norėčiau pasveikinti Alaną Lamasūrą, kuris yra taksą specialaus komiteto pirmininkas, kuris suteikia labai daug postumio mūsų veiksmam šioje srityje. Kaip žinote, buvo įsteigtas specifinis specialusis komitetas e, šiam klausimui svarstyti šalia įprastinio ekonomikos reikalų komiteto teisėkuros darbo. Mums labai pasisekė, kad šiandien Valery Mutarlie atvyko pas mus, jis yra, ji yra iš Europos komisijos TAXUD generalinio direktorato, ji yra šio generalinio direktorato direktorė, taip pat EBPO atstovė Karolina Malkolm ir pradėsime pasisakymus. Pirmiausia, jeigu galbūt kolega dar norėtų kažką pasakyti prieš pradedant diskusijas. Ačiū. Aš pabandysiu suteikti galimybę pasakyti, ko galima daugiau kolegų, kai išklausysime pagrindinių pasisakymų, labai laukiu ir diskusijų. Niderlandų parlamento vardu norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad kartu su Europos parlamento atstovais surengėme šį susitikimą ir dabar žodis vėl jums. Dėkoju. Dėkoju. Taigi, pirmoji kalbėtoja Karolina Malcolm iš Mokesčių politikos ir administracijos centro EBPO. Dešimt minučių jums skiriama, prašau, ponė. Ačiū, pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame susitikime. Kaip jūs sakėte, tai labai tinkamas momentas aptarti BEPS įgyvendinimą. Mes spalio mėnesį did, didžiojo 20-ko EBPO BEPS paketų, prie, priemonių paketą pateikėme, 10 veiksmų, kuriuos aš aptarsiu ir dabar atėjo laikas šalim susitelkti ties tų priemonių įgyvendinimu. Prieš galbūt pereidama prie paketo aptarimo, norėčiau pasakyti, kad reiktų pamastyti, kodėl BEPS projektas buvo toks svarbus, žengiant didžiulį žingsnį mokesčių taisyklių politikos srityje, tam, kad tos taisyklės būtų pridentos prie 21 amžiaus. BEPS vienas pagrindinių principų ir buvo pasirūpinti, kad 21 amžiuje ekonomikos sistemoje būtų kuriama vertė, derinant tai su mokesčiais. Taigi, kodėl BEPS projektas yra toks svarbus? Vienas svarbiausių projekto elementų buvo didžiojo dvidešimtuko EBPO narius apjungti aptariant bendras tarptautinės mokesčių taisyklės. EBPO nu, buvo lyderė nustatant standartus šioje srityje, tačiau modernios ekonomikos realybė yra tokia, kad mes turime kur kas globaliau vertinti tarptautinės e, mokesčių taisyklės, kad jos būtų veiksmingos. Nes tai, ką matome, yra netitiktis tarp 20, tarp 27 skirtingų valstybių mokesčių taisyklių. Reikės taip pat priderinti prie tarptautinių taisyklių ir priderinti prie modernios ekonomikos reikalavimų. Taigi tai yra labai visai traukiantis projektas ir pirmąjį kartą BPO dirbo šioje srityje ir sėkmingai pasiekime konsensuso dėl 15 veiksmų 44 šalyse, kurios dalyvavo šiame projekte. Taip pat tai buvo labai svarbus žingsnis į priekį, kadangi dažnai projektas yra kritikuojamas per pastarosius dviejus su pusę metų dėl to, kad, kad viskas yra labai sudėtinga, kad čia yra sudėtingi klausimai, sus, kad pati sistema sudėtinga, tačiau man atrodo, kad labai svarbu yra štai kas, kai turime DEPS rezultatus, mes matome, kad alternatyva nėra status quo. Alternatyva yra parengti tokius projektus, kai kiekviena valstybė galėtų žengti savo keliu ir spręsti tas problemas, kurios yra tokios aktualios ir politi politiškai aktualios problemos. Taigi šis projektas pirmiausia leido mums išspręsti mokesčių taisyklių spragų problemą, e, kas padeda pagrindą mokesčių vengimui tarptautiniu mastu. Ir tą mes padarėme visai traukiančių globalių principų. Dar vienas svarbus projekto aspektas buvo konsultacinis jo pobūdis. Tai reiškia, kad ne tik 44 valstybės dalyvavo, kurios tiesiogiai dirbo kuriant taisyklės, bet mes konsultavome su 120 jurisdikcijų. Tai vyko regioninės konsultacijos, daugiau nei 10 tokių regioninių konsultacijų. Taip pat mes papildomos turėjome papildomas 14 valstybių, kurios irgi dalyvavo kuriant priemonės. Ir čia buvo atsižvelgiama į vairius ekonominius poslingius. Taigi tai buvo labai svarbus projektas, turint omenyje, kad diskusijos vyko labai plačiai už EBPO ribų. Taip pat mes vedėme labai rimtas konsultacijas su verslininkais, pilietinė visuomenė ir man atrodo, kad tos pastangos tikrai atsiperka dabar, kai mes periname prie įgyvendinimo, nes verslas labai buvo įtrauktas ir leido pakur, sukurti tokias priemonės, kad būtų užtikrinta pusiausvyrą tarp atitikties naštos ir veiksmingumo. Ir dar vienas dalykas, prieš aptariant patį paketą, norėčiau paminėti, koks platus yra šis paketas. Daug sričių, kur dirbome su BEPS projektais, buvo susijęs su ties klausimais, su ties, kuriais e BEP dirbo anksčiau, pavyzdžiui, perkelimo uh, kainos, mokesčių, sutartys ir panašiai, tačiau buvo daug sričių, kurios yra įtrauktos į ES mokesčių vengimo paketą, kuris buvo pradėtas praeitą mėnesį, kur kalbama apie vidaus priemonės, pavyzdžiui, taisyklės dėl palūkanų atskait, atskaičiavimo ir panašiai. Taigi tai yra naujos rytis, kuriuose jau dabar dirba EBPO ir tai yra kaip ir tolimesnis žingsnis į priekį. Valstybės turi suverenimą mokesčių srityje Taigi veiksminga mok... vidaus politika turi būti gyvenima atsižvelgiant tai, kas vyksta aplinkui. Ir daug buvo įdėta darbo iš visų narių pusės, taip pat ES vaidmuo irgi buvo labai svarbus, kalbant apie fiskalinių reikalų bendryją. Ir dabar, kai turime tą paketą, mes iš tiesų susidurime su dar didesniu iššūkiu, tai gyvendinimo iššūkiu ir aš norėčiau šiandien apie tai daugiausiai ir pakalbėti. Ir man atrodo, vienas naudingiausių būdų, kaip būtų galima vertinti BEPS paketą ar 15 priemonių, tai padalinti jį į priemonių grupės ir tas padalymas, tikėkime, leis ir teisėkuros formuotojams, teisės aktų rengėjams atsižvelgti į tai, per kokį laikotarpį tos priemonės bus, gali būti gyvenimos ir panašiai. Taigi, kas yra tame pakete? Pirmiausia, minimalų standartai. Keturi minimalų standartai, dėl kurių buvo susitarta tose srityse, kur jeigu valstybės neveiktų iš vien, tai poveikis e, kitoms valstybėms būtų labai didžiulis. Taigi, apie ką kalbame? Šalių ataskaitos. Žalingo mokesčių praktika Kalbant apie žalingą mokesčių praktiką, tai čia mokesniai susitarimai turimi omenyje, taip pat mokesčių, preferencinės mokesčių sistemos, mokesčių sutarčių pažeidimai. Ir dar ginčių sprendimas, kadangi BEPS pirmiausia susitelkė ties tuo, kad reikia užkirsti kelią dvigubam apmokestinimui. Taip pat reikia spręsti kur kas veiksmingiau dvigubo apmokestinimo klausimus ir problemas. Taigi tai irgi buvo labai svarbi paketo priemonė. Toliau dabartinių standartų atnaujinimas. Čia e, per, pervedimų kainų perkeltinė kainodara yra svarbi ir kiti dalykai. Taip pat susitarimas dėl bendrų požiūrių tie bendrėjai požiūriai yra susiję su, ta, su tomis rytimis, kur šalys nėra, priv, neprivalo imtis priemonių. Tačiau jeigu jų imasi, tuomet tikimasi, kad jos laikysis paketo priemonių. Ir čia mes kalbame apie hybridinius netitikimo susitarimus, taip pat e, kitus dalykus. Taip pat pakete dar kalbama apie gairias dėl geriausios praktikos. Ir čia kalbame apie naujas ABPO e veiklos rytis, CFC taisyklės ir taip pat e, valdytojų e, galimybę atskleisti e, mokesnius susitarimus ir panašiai. Taigi, žiūrime, ką valstybės dabar daro šiuose srityse, žiūrime, ką būtų galima padaryti ateityje. Taip pat mes daug kalbėjome ir apie skaitmeninės ekonomikos mokesčių sistemas ir taip pat daug dirbame ir uh, ties daugia šalėmis priemonėmis. Na ir dabar tiesiog perėmėme prie įgyvendinimo. Taigi norėčiau priminti keturias sritis BEPS minimalų standartai, kurie bus svarbiausias dalykas kitoje BEPS projekto stadijoje, būtent bandant išsiaiškinti, kaip valstybės įgyvena tas priemonės ir padėti joms įgyvenimo procese. Toliau yra veikiančių standartų atnaujinimas, bendrėjai požiūriai ir gairės pagrįstos geriausia praktika. Taigi, kokia dabar situacija? EBP dabar siekia pasirūpinti, kad padėtumėme valstybėms įgyvendant tas priemonės. Tai čia ir praktinės priemonės būtų susijusios su pagalba šalims, kurios yra mažiau išsivyščiusios, kur taisyklių gyvendinimas gali būti koreguojamas, pavyzdžiui, dėl to, kad trūksta pajėgumų ir panašiai. Toliau reikia stebėti, kaip vyksta įgyvendinimas BEPS minimalių standartų įgyvendinimas šalyse narėse ir taip pat toliau atlikti e, techninį darbą. Taigi būtent EBP dabar ir siekia tokios visai traukiančios sistemos, kai būtų galima uh, stebėti ne tik 44 valstybės, bet įtraukti ir kitas šalis į tą BEPS paketą. Tai buvo tas mūsų pagrindinis principas siekti, kad tos taisyklės būtų globalios, bendros visiems. Ir to šalis, šalis yra kviečiamos dalyvauti kitose BEPS įgyvenimo stadijose vienodų pagrindų, kaip ir kitos e BPO ar didžiojo dvidešimtuko šalis. Ir taip pat kalba eina apie tai, kad reikalinga peržiūra ir stebėsena, siekiant pažiūrėti, žiūrėti, kaip vyksta įgyvendinimas ir teikti paramą pajėgumams kurti valstybėse, kurios įgyvendina šį projektą ir toliau atlikti testinį techninį darbą. Taigi, kalbant apie įgyvendinimą, tai yra ta sistema, kuria, kurioje e BPO kartu su didžiuoju dvidešimtuku dirbs kviesdama visas suinteresuotas šalis ir jurisdikcijas prisijungti, kad jos irgi gal, galėtų dalyvauti kitose projekto stadijose. Ačiū. Thank you very much. Dėkuoju. Dabar norėčiau sveikti žodį Valerį Montuoje iš Europos komisijos mokesčių generalinio direktorato. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbėjai parlamento nariai, man labai malonu antrą kartą jau dalyvauti tokio pobūdžio susitikime, nes tai jau antrį metą, kai aš dalyvauju šioje konferencijoje, kalbėsime apie mokesčių optimizavimą. Aš esu sakingas už mokesčius Europos komisijoje ir stengsiuosi net kartoti to, ką jau pasakė Karolin nes e, kartoti, kad iš tikrųjų galima būtų kai ką, taip yra dėl to, kad mes turime savo darbo tvarkę, ją norime e, įgyvendinti, bet aš manau, kad reikia kalbėti, e, mes esame užsibrėžę tikslus ir mes stebime situaciją vidaus rinkoje tam, kad galima būtų pasiekti tuos tikslus nusekliai, kuriant nuseklę teisinę sistemą. Tai būtų naudinga mūsų įmonėms. Aš papasakosiu Jums apie mūsų metodą, kurį mes sakome vidaus rinkoje ir taip pat kalbėsiu apie tai, kad mums reikia kurti partnerystės. Tos partnerystės yra reikalingos tam, kad mes galėtume pasiekti užsibrieštų tikslų nes mes norime, kur, mes norime fiskalinę naštą sažiningiau paskirstyti vidaus rinkoje Ir kartu mes norime, kad ta nauja sistema būtų naudinga įmonėms. Ir aš ko gero nesuklysiu pasakydamas, kad integralumas tikslų ir veiksmų nustatytų pagal BEPS rekomendacijas integralumas yra labai reikalingas ir mes stengiamės taip pat taikyti tokį pat integralumą ir savo sistemoje ir nuo to priklauso mūsų e, pasitikimas. Mes norime e, didžio dvidešimtuko viduje kurti partnerystę, kuri padėtų mums e, globaliai gyvendinti šią darbo tvarkę. To norime ir dėl veiksmingumo, nes mes norime šios standartus įgyvendinti nuosekliai bendroje rinkoje ir tai yra reikalinga tam, kad uh, visa sistema būtų veiksminga, kad valstybės narės galėtų daug geriau apsaugoti savo, da, parengti kuo stipresnės mokesčių sistemas. Tai taip pat yra susiję ir su mokestiniu sažiningumu ir teisingumu, nes iš tikrųjų mes norime apmokestinti pelną ten, kuris yra uždirbamas ir norime kad nebūtų taikoma žalinga mokestinė praktika, tai yra reikalinga trumpai papasakosiu Jums apie tai, ką mes šiuo metu vykstam. Mes tad, e, e, e, dirbame su moksliniais tyrimais ir, ir patentų registravimu, nes čia reikėtų dar kai ką padaryti, atsižvelgiant į BPO, BPO išvadas. Po to mes e, taip pat e, e, norime, kad būtų patvirtinta, praeities metais buvo patvirtinta direktyva dėl automatinių informacijos mainų. Taip pat mes kalbame ir apie perkelnytinę kainodarą šiuo metu su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, tam, kad galima būtų da, užkirsti kelią šiai praktikai. Ir sausio 21 mes pateikėme pasiūlymą dėl e, ataskaitų teikimo pagal atskiras šalis, informacijos atskleidimą pagal atskiras šalis. Taigi matote, kad mes rengėme bendras e, bendrijos priemonės tam reaguodami į EBPO e rekomendacijas. Ir tos priemonės yra reikalingos tam, kad mes galėtume pažaboti pelno perkelimo reiškinį kad taip pat e, būtų kovojama su hybridiniais produktais, su visokia kitokia hybridinė praktika. Ir visos mūsų siūlomos priemonės, e, kurios yra numatytos direktyvoje dėl fiskalinio optimizavimo, e, yra, da, bus veiksmingos ir taip pat yra patekti ir kai keli, kurie kiti pasiūlymai. Ir mes bandome tiesiog kaip veidrodį atspindėti tai, ką siūlo EBPO ir pritaikyti tai vidau rinkoje. Dabar šiek tiek apie mūsų metodą. Mes turime įrankių rinkinį Europoje, kuris padeda mums geriau įvertinti, kokia priemonė labiausiai pasiteisins siekiant vieno nokio ir kitokio tikslo. Ir kai kalbame apie tas priemonės, tuos įrankius, aš noriu pasakyti, kad tie įrankiai yra susijęs su tarp valstybiniais klausimais, nes e, mes pirmiausia galvojame apie vidaus rinkos integralumą. Ir todėl tos priemonės yra skirtos tam, kad galima būtų išlyginti nu, netolygumus e, vidaus rinkoje. Toliau metodas, kurį mes taikome. Tas metodas pirmiausia buvo pasirinktas atsižvelgiant į tris tikslus tai yra e, tai, kad mes norime išsaugoti valstybių narių suverenumą mokesčių srityje, ypač tiesioginių mokesčių srityje. Antras e, svarbus dalykas mes gerbėme subsidiarumo principą, kuris reikalauja, kad mes imtumėse veiksmų tik tai to, tuo lygmeniu, kuriuo reikia jų imtis. Ir trečias tai yra priemonių, suomų priemonių adekvatumas ir proporcingumas. E, Tai reiškia, kad tarybai turi būti siūlomos tik tai adekvačios, proporcingos e, siekiamam tikslui priemonės. Tai tiek trumpai apie mūsų pagrindinius darbo principus ir, e, ir pasirinktas darbo priemonės. Mes turime be abejo ir teisėkuros priemonės. Kai tik tai kyla grėsmė e, pagrindiniams laisvėms ir tam, kad kokia nors grėsmė vidaus rinkai, kaip kalbam apie tai, kad reikia kovoti su žalinga praktika vidaus rinkoje, mes tuomet pasirinkame teisėkuros priemonės ir takome paprastai direktyvą. Kaip buvo reglamentuojamas administracinis bendradarbiavimas arba uh, uh, automatinės keitimasis informacija tarp bankų ir, pavyzdžiui, mūsų priemonės kovojant su mokestinį, reguliuojant mokestinius sustarimus ir ataskaitas pagal šalis, visuomet mes pasirinkdavom teisėkuros priemonės. Mes manome, kad kiekviena valstybė narė turi pagal savo įstatymus pasirinkti tokias priemonės, kurios nekenktų vidaus rinkai ir e, nepakenkiant kapitalo laisvam judėjimui ir kitoms laisvėms. Dar vieną e, priemonę mes turime, tai yra taip vadinamoji švelnioji teisė ją taikome tose sritise, kai negalima priimti kokį nors teisės aktų, bet kai galima pateikti rekomendaciją valstybei nariai. Kaip pavyzdžiui, valstybei nariai e, rekomenduojama e, pasirinkti vienokią ar kitokią praktiką santykiuose su e, kita šalimi ar su trečia, tai yra ne ES šalimi. Pavyzdžiui, kai kalbame apie įsikūrimo teisę, tom, o, šioje srityje mes paaiškiname seminarėm, kokios būtų palankiausios, geriausios priemonės tam, kad galima būtų tinkamai apmokestinti tokias o, įmonės. Toliau, Europos Sąjungoje mes stengiamės koordinuoti nacionalinę politiką Europos Sąjungos politiką ir jums yra žinoma, ko gero, kad mes turime uh, Elgesio kodekso grupė, kurioje atstovavome valstybėms narėms ir tenai kalbama apie valstybių narių e, mokesčių sistemas, taip siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir e, siekiant užtikrinti, kad nebūtų taikoma e, žalinga konkurencinė praktika. Ir dabar, bendrindamas, aš galiu pasakyti, kad mes žinome, ką reikia daryti, mes turime priemonių, kurios gali padėti mums pasiekti užsibrieštų tikslų ir tam, kad galima būtų viską gerai gyventinti, mums reikia kurti partnerystės, geras partnerystės ir mes tokią vieną partnerystę jau turime. Ir čia aš kalbu apie ES institucijų partnerystę. Mes e, e, bendradarbiaujame su e, tokiu natūraliu mūsų partneriu, tai yra Europos parlamentu. Ekon komitetas ir taks už mokesčius atsakingas komitetas pateikė, parengė pranešimą, kuris yra labai įdomus, beje, kuriame yra nu, nurodyti labai ambicingi tikslai ir komisija be abejo juos atsižvelgs artimiausioje ateityje. Taip pat mes bendradarbiavame su ministrų taryba, kuriai šiuo metu vadovauja, pirmininkauja Niderlandai. Ir tenai ir va, Niderlandai pažymėjo, kad buvo, įmonių apmokestinimas yra prioritetinis e, jų pirmininkavimo darbo tvarkai klausimas. Be to mes bendradarbiaujame ir su valstybėmis narėmis, nes Mes suprantame, kad tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, da, da, mokesčių srityje egzistuoja ir valstybėse narėse. Ir jei mes darome didesnį spaudimą, e, aš norime, kad turėti stabilę mokesčių bazę, ypač e, darbo, darbo jėgos apmokestinimo bazę. Suprantame, kad čia reikia dirbti su valstybėmis narėmis, nes čia jau beveik visus resursus jau išnaudojame. Ir mes negalėtume įgyveninti gerai šios darbo tvarkės be jūsų indėlio, nes jūs taip pat turėtumėt daryti spaudimą savo vyriausybėms, kurios po to išsako savo poziciją taryboje. Ir Būtent e, gaudami jūsų indėlį mes formuojame bendrus tikslus Europos Sąjungoje. Ir jūsų nuomonė yra nepaprastai svarbi ir mums visuomet malonu ją išgirsti ir atsiprašau, kad kalbėjau pusantros minutės ilgiau nei man buvo skirta. Dėkoju. Toliau kalbės Europos parlamento nariai Alanas Lamasūr mokesčių klausimų komiteto pirmininkas. Ačiū, man pirmininkė, įmonių apmokestinimo tema jau 18 mėnesių yra laikoma nubodi ir techninė, tačiau po to į viešumą iškilo liukslik skandalas ir e, staiga e, ši, ši tema tapo politinės svarbos e, problema ir taip pat ir kitoje Atlanto pusėje šioje salėje sėdi parlamentarai iš Kvebeko, palaikome ryšius taip pat ir su JAV parlamentarais ir ši tema yra svarstoma. Iš tiesų, LuxLeaks skandalas paliko, tiksliau tapo tam tikrų epochos pokyčių simboliu. Nes viskas matuojama dabar būtent e, pagal tai, kas vyko iki šio skandalo ir kas vyksta po jo. Būtent jūs, nacionaliniai parlamentarai, turėsite <clears throat> šiais klausimais tarti lemiamą žodį, o mums pirmiausiai rūpi dabar išsiaiškinti, kokie anu metu Europoje galioja įstatymai ir teisinė praktika ir taip pat pateikti reikės mūsų atitinkamas rekomendacijose BPO ir Europos komisijos lygių. Mūsų tyrimas parodė, atskleidė tris dalykus. Pirmiausiai, pats svarbiausias dalykas yra tai, kad mūsų mokesčių sistemos nėra pritaikytos 21 amžiaus ekonomikai. Jos buvo sukurtos prieš šimtą metų ir jos neprisitaiko prie įmonių veiklos globalizavimo, prie gamybos proceso globalizavimo, prie finansavimo modelių globalizavimo ir taip pat prie skaitmeninės ekonomikos ir skaitmeninių platformų. Antra išvada. Didžiosios įmonės e, sugeba pasinaudoti tiek nacionalinės teisės skirtumais, tiek ir naudodamosis e, tais privalumais, e, kuriuos gali gauti, pavyzdžiui, didžiosios e, globalinės įmonės veikiančios ir įsikūrusios mažose šalyse. Mm, taip pat reikia pabrėžti, kad dar prieš kurį laiką valstybės narės stengdavosi apvokti vieną kitas mokesčių srityje ir kiekvienas iš mūsų gyvename tam tikrame mokesčių rojuje. Parlamente buvo patvirtintas Ferreira ir Toirerio pranešimas, kuriame buvo pabrėžiama būtinybė mokesčių politikos srityje, pelno apmokestinimo srityje taikyti tos pačius principus kaip ir kitose srityse, tai yra skaidrumas. Uh, sažiningumas, o iki šiol e, įmonės konkuruodavo tarpusavyje e, nesažiningumo ir neskaidrumo srityje. Kalbant apie tos du skirtingus lygius, mums e, reikia juos aiškiai atskirti. Tai yra mūsų tikslas ES viduje susitarti dėl bendros pelno mokesčių bazės visose valstybės narėse apibrėžimo. Ir tokiu būdu mes sąžininkai ir skaidriai galėtume konkuruoti mokesčių, pelno mokesčių tarifų srityje. E, Tai yra sistema dėl tos pačios sistemos, kurią taikome jau 40 metų PVM-ui. Na, o pasaulio mastu mes remiame BPO rekomendacijas, tačiau labai svarbu, kad šioje srityje mes pasiektume, kad mūsų didėjai pasauliniai partneriai, pradedant nuo JAV ir visų kitų taip pat dalyvautų šiame darbe ir vadovautųsi šiomis filosofinėmis nuostatomis. Gera žinia yra ta, kad e, e, tarptautinių koncernų pozicija taip pat dėl patiriamo spaudimo iš visuomenės pusės keičiasi. Tarptautiniai koncernai supranto jau, kad nebegali daugiau savo leisti ir toliau užsimti tą veiklą E, kuri prisideda prie klimato kaitos, prie aplinkos e, teršimo ir nemokėti mokesčių ten, kur vykdo savo ekonominę veiklą. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad Europos parlamentas ir toliau ketina šį tyrimą tęsti, bendradarbiaudamas su nacionaliniais parlamentais. Po šios dienos posėdžio mes esame numatę surenkti 6 balandžio tarp parlamentinę konferenciją dalyvaujantiems patiems dalyviams ir taip pat EBPO kontekste mes paskatinsime visose EBPO narėse ir jų parlamentuose tęsti atitinkamus tyrimus ir tęsti pradėtą bendradarbiavimą. Pirmininkas, ačiū dabar steiksiu žodį Luku Baji, kuris yra parlamento pranešėjas bes, BEPS klausimų. Ačiū pirmininkė, aš kaip ir kolega Lamasu žiūrėjau, kad šiandien parlamente yra surinkta arba vyksta ši diskusija e, ir ji buvo surinkta dėl to, kad visuomenė Europos parlamentas darė atitinkamą spaudimą ir mes puikiai suprantame, kad ekonomikos ir pinigų sąjungos sukurti negalėsime be mokesčių sistemos harmonizavimo, be pelno apmokestinimo. E, harmonizavimo ir tai yra būtina prielaida tinkamai veikti bendrai rinkai. Mes pritarėme EBPO e teiginiu, kad visame pasaulyje e, tinkamiau e, apmokestinus įmonių tarptautinių koncernų pelną būtų galima gauti 240 milijardų papildomų įplaukų ir ES 90 milijardų. Taigi dabar mes pasiekėme E, lemiamą etapą šiame kelyje, tačiau turime siekti daug daugiau, siekiant kovoti su mokesčių vengimu Europos Sąjungoje. Pirmininkas Lamasiūras jau minėjo, kad mes Europos planete nesėdėjome sudėję rankų, per pastarosius metus tikrai daug nuveikėme. Pirmiausiai buvo parengtas Toirerio ir Ferreiros pranešimas taksio komitete. Tačiau taip pat pirmą kartą buvo peržiūrėta direktyva dėl automatinio keitimas informaciją dėl įmonių pelno apmokestinimo. Europos parlamentas taip pat inicijavo dar keletą labai svarbių dalykų. Pirmiausiai visi e, nacionaliniai ir tarptautiniai iš ankstiniai susitarimai dėl pelno apmokestinimo dabar turi būti iš anksto įvertinami e, E, tačiau ne visos valstybės narės šiam pasiūlymui pritarė ir aš tikiuosi, kad e, kolegos e, įtikins savo vyriausybės pritarti šiam pasiūlymui, nes aš esu tvirtai įsitikinęs, kad jeigu yra pasiekti tam tikri mokestiniai iš ankstiniai susteržiūrėti ir tai aš tikrai nelabai suprantu, kam buvo numatytas tas dešimties metų pereinamasis laikotarpis. Dar vienas dalykas, mes Iš tiesų norėjome, kad ministrų e, taryba nebūtų vienu metu ir teisėja, ir ginčio šalis. Taigi numatėme tinkamus pasiūlymus, kaip to išvengti. Taip pat mes numatėme priemonės, kuriamis būtų užtikrintas dėskaidrumas susijęs su įvairiais mokesčių srityje pasirašomais tarptautiniais e, susitarimais ir ypatinga dėmesį skiriant įmonėms, kurios veikia skirtingose es valstybėse narėse, tai tas galiotų pirmiausiai tartautiniams koncernams. Taip pat labai svarbu, kad komisija ES lygių pradėtų gyventi atitinkamas iniciatyvas ir čia dvi priemonės ypatingai pabrėžiamos, kurios bus vertinamos per artimiausius mėnesius. Pirmiausia, tai yra automatinis keitimas informacija Vykdant atskaitomybę pagal šalis, tai padės užtikrinti apmokestinimo srityje didesnį skaidrumą ir antroji svarbi priemonė susijusi su BEPS pasiūlymus mokesčių bazės erozijos ir pelno perkelimo pasiūlymai ir aš esu pranešėjęs Europos parlamente būtent šio klausimu. Manau, kad kalbant apie šias priemonės, galima išskirti dar kelias rimtas priemonės, tai yra pirmiausiai reikėtų praplėsti apibrėžimą užsienio įmonių <clears throat> turint e, omenyje, kad dabar yra naudojamasi motininės ir dukterinės įmonės statusus, siekiant perkelti uždirbtą vienoje šalyje pelną į mokesčių priebėgas ir tai reikia patvirtinti sistemą, pagal kurią su, e, uždirbamas pelnas būtų 40 procentų apmokestinamas toje šalyje, kuris yra uždirbamas Puikiai žinote, kad e, tarptautiniai koncernai, pavyzdžiui, registruodami savo patentus susijusius su intelektinės nusavybės apsauga, dažniausiai tą daro mokesčių rojas ir tokiu būdu e, valstybės taip pat praranda nemažai mokesčių iš e, pelno. Kitas dalykas yra palūkanų apmokestinimas ir e, taip pat būtina užtikrinti, kad e, realiomis priemonėmis įmonių pelnas būtų apmokestinamas tose šalise, kur yra vykdoma reali ekonominė veikla. Ir taip pat puikiai e, žinome, kad, pavyzdžiui, Google kompanija yra pasaulio čempionė mokesčių vengimo, pelno mokesčių vengimo sitie, tačiau yra daugiau tokių tarptautinių koncernų, nes visi tarptautiniai koncernai nemokantis pelno mokesčio tose šalise, kuriuose vykdo ekonominę veiklą, e, atitinkamai kenkia tiek savo įvaizdžiui, tačiau kenkia taip pat ir e, tų šalių socialinės rūpybos ir ekonomikos sistemos. Mes tikimės, kad per 2016 metais pavyks e, rimtai sumažinti administracinę naštą tam, kad e, ir bus pasiekta susitarimas dėl e, bendros pelno mokesčių bazės, bus sukurta vieno langelio sistema ir ji bus taikoma viso ES teritorija. Tačiau savame suprantama, kad tam reikės valstybių narių pritarimo, todėl visi čia esantis parlamentų nariai turi e, daryti atitinkamą spaudimą ir siekti įtakoti savo vyriausybės sprendimus tam, kad atitinkamas mano minėtos priemonės būtų gyvendintos. Ačiū uždėmesi. Uh, Ačiū dabar žodis pirmam nacionalinio parlamento atstovui, daktarui Hansui Mikelbakui, Vokietijos Bundestago nariui. Herr Vorsitzender, vielen Dank für den Deutschen Bundestag möchte ich. Ačiū, pirmininkė, Bundestago vardu noriu e, pasidžiaugti tuo, kad didžiojo dešimtuko finansų ministrų ir centrinių bankų vadovų susitikime pavyko susitarti dėl priemonių, kurios turėtų būti taikomos tarptautiniams koncernams perkelintiems savo apmokestinamą pelną į trečiasias šalis. Patvirtintas BEPS veiksmų planas galėtų tapti tuo riboženkliu e, transnacionalinėje mokesčių e, politikoje ir galėtų tapti tikrai sėkmės projektu visai Europai. Labai svarbu, kad mes iš šiandien svarstome visame pasaulyje. Tokiu būdu pirmą kartą būtų pasiektas tokio didžiulio masto susitarimas tarptautinio mokesčių politikos standartų nustatymo srityje. Iki šiol tokio susitarimo dar niekuomet nebuvo, tačiau šis susitarimas turi būti ne tik surašytas ant popieriaus, jis privalo taip pat būti ir įgyvendintas. Aš Manau, kad e, veikti tarptautiniu mastu yra vienintelis tinkamas būdas, siekiant daryti, užkirsti kelią agresyviam mokesčių planavimui ir e, nesažiningam konkuravimui mokesčių e, srityje. Didžiausia problema šiuo metu išvelgiame ne tame, kad šalis nepripažįsta daromų klaidų, tačiau mes pasigendame juose politinės valios vykdyti atitinkamas reformas arba įgyvendinti priimtus nutarimus. Svarbiausia problema yra ta, kad e, atskiros e, es valstybės narės labai lietai įgyvendina e, jų adresu išsakytus, išsakytas rekomendacijas. Prie šio sustarimo turi per atmiaus metus prisijungti kuo daugiau šalių tam, kad pasaulyje liktų kuo mažiau mokestinių spragų, mokestinių oazų ir mokesčių dempingo. Tik tokiu būdu BEPS projektas galės veikti sėkmingai ir veikti ilgą laiką, nes šiuo metu sąžiningai besielgiantis, atsakingai besielgiantis piliečiai ir įmonės turi mokėti vis daugiau mokesčių, o tuo tarpu tarptautiniai koncernai savo mokesčių apimtis mažina arba pelną perkelia į mažesnių, mažesnių mokesčių tarifų šalis. Mes turime užkirsti kelią konkuravim iškraipimui mokesčių politikos susirityje, tai yra nenaudinga ne vienai šaliai, nekalbant jau apie Europos Sąjungą. Jeigu šis ambicingas projektas tikrovėje suveiks arba tam, kad jis suveiktų. Labai svarbu, kad jį įsitrauktų Junktinės Amerikos valstijos. Jį įgyvendinant būtina užtikrinti, kad nebūtų daromos jokios išimtis atskiroms valstybėms arba įmonėms, ypač toms, kurios pirmauja mokesčių dempingos rytyje, tokioms kaip Google, Emerson ir kiti tarptautiniai koncernai, jiems privaloma užkirsti kelią, perkelti pelną į trečiasias šalis. Tai e, nėra tik tai nežymus nusižengimai, šie nusižengimai smarkiai kenkia kitoms įmonėms ir piliečiams daro didelę žalą, todėl būtina visose šalyse e, vienu metu įgyvendinti patvirtintas priemonės, nes priešingų atveju bus pasinaudota atsirandančiomis spragomis, visiškai beprasmiška būtų atskirose valstybėse, narėse Europos Sąjungos šis priemonės įgyvendinti, o jungtinėse valstybėse ne. Todėl mums yra labai svarbu pakeisti tam tikrą mąstymą, nusistovėjus nacionaliniuose parlamentuose susijusi su mokesčių dempingu e, tiek e, valdžios struktūrose, tiek ir teisės aktuose, bendraujant su tarptautiniais pasaulio mastu veikiančiais koncernais ir tokią valią, tokios valios tiksliau e, pakeisti savo mąstyseną iš e, tarptautinių koncernų mes nematome, taigi reikia dėti bendras pastangas, kad taip įvyktų. Dar vienas svarbus aspektas susijęs su tuo, kad sukūriamas pelnas ir vertė turi būti apmokestinamas ten, kur jis atsiranda. Todėl uh, Manau, kad e, e, europinis mokesčių mokėtojų kodas e, galėtų būti labai prasmingas pasiūlymas, priešingą atveju nebus galima užtikrinti kontrolės, nes, pavyzdžiui, Vokietijoje šiuo metu yra tokia situacija, kad tik tai patvirtinus visose federalinės žemėse galiojantį bendrą mokesčių mokėtojų kodą buvo užtikrintas skaidrumas visoje Vokietijoje. Taip pat manau, kad e, kalbant apie patentų įregistravimą, galima būtų ateitie išduoti licenzijas patentams registruoti tik tai e, toms įmonėms ir tinkamose šalise, kurios e, neiškelia savo su mokesčių, tai yra su moksliniais tyrimais susijusios veiklos į mokesčių oazės. Taigi turime vadovautis principu, kad visoms valstybėms ir visoms įmonėms be jokių išimčių turi galioti bendri standartai ir bendros taisyklės. Tam reikia parengti ir pateikti konkrečius aiškius pasiūlymus, kuo didesnė bus jų interpretavimo galimybė, tuo didesnė bus tikimybė, kad atskirose valstybėse narėse mokesčių sistema bus iškraipoma. Vokietijos Bundestagas tačiau nori pareikšti ir tam tikrų kritinių pastabų, pirmiausia, dėl BEPS priemonių įgyvendinimo. Jos neturėtų kenkti mūsų eksportui. Pavyzdžiui, dvigubas apmokestinimas gamybos ir eksporto šalyje neturi egzistuoti, todėl mes atitinkamai kryškai vertiname tokį pasiūlymą, taip pat kaip ir atitinkamos nuostatas susijusios su tam tikrų ne, e, palūkanų lubų įvedimu arba tam tikrais hybridiniais sprendimais susijusiais su EBPO pasiūlymais ir valstybiniais pasiūlymais, taigi mes visuomet rėmėmės tik tai EBPO nuostatomis ir nieko kitų mes e, manome, kad jeigu bus numatytos išimtis atitinkamoms ES valstybėms ir JAV e arba EBPO narėms ir nenarėms, tai situacija nuo to nepagerėjo. Pirmininkas prašo baigti kalbėtojo, jis tą ir daro. Ačiū. Dėkoju dabar Martinas Van Ry, Niderlandų senato narys. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad šalia manęs sėdi ponas Martinas Van Roja, o aš esu Morneks Vanderei. Tai dėkoju. Ir Niderlandų senato vardu aš norėčiau trumpai pakalbėti apie pastarąsias iniciatyvas, kurių ėmėsi Europos komisija, kovoja, kovodama su mokesčių vengimu. Kovos su mokesčių vengimu paketas, kaip sikis buvo pristatytas prieš dvi savaitės ir jo pagrindas yra trys ramšiai - veiksmingas, veiksmingi mokesčiai, mokesčių skaidrumas ir dvigubo apmokestinimo rizikos išvengimas. Po to, kai BPO paskelbė BEPS veiksmų planą, tai įvyko spalio 5 dieną, ir didysis 20-ukas patvirtino tą planą lapkričio 15-16 dienomis, tada Europos komisija ėmėsi BEPS darbo tvarkės. Niderlanduose net ta ES veiksmų planas buvo irgi aptartas. Per pirmąjį e, parlamento veiklo, pirmos parlamento veiklos metus. Bendrai e, pritarėme pasirinktai krypčiai ir veiksmams. Pritartumėme saistantiems teisės aktams ir dėl to ES vaidmo turi būti veiksmingesnis ir ne, nereiktų pasiduoti BPS siūlomam antrinių teisės aktų siūlymui. Dėl to Europos komisija turi nedelsdama pasinaudoti pagreičių ir BEPS veiksmus paversti privalomą teisę ir patvirtinti rimtas rekomendacijas. Pasiūlymas dėl kovos su mokesčių vengimu direktyvos numato šešis kovos su mokesčių vengimu veiksmus. Dauguma jų, tai yra keturios tos priemonės, patenka į BEPS veiksmų planą, tai yra užsienio korporacijų taisyklių kontrolė, taisyklės dėl hybridinių įmonių ir bendros taisyklės dėl kovos su piknaudžiavimu. Yra taip pat kelios europinės iniciatyvos ir turi būti pateikiamos įtikinamos priežastys, jeigu kodėl Europos komisija norėtų reglamentuoti daugiau nei siūloma BEPS pakete, dėl kurio buvo primtas sprendimas didžiame 20-tuke. Siūlomos priemonės turi būti proporcingos ir laik, gerbti keturias laisvės bei nepažeisti subsidiarumo principų. Galiausiai, Europos komisija kaip bendroji rinka ES kaip bendroji rinka turi tapti patrauklę aplinką užsienio investuotojams ir verslininkams. Europos bendroji rinka turi būti konkurencinga su kitomis stambios, stambiomis ekonomikomis kaip JAV ir Kinija, taip pat laikantis mokesčių politikos. Privalomų teisės aktų privalumas yra tas, kad teisėkuros procesas vyktų demokratiškų būdų, o rezultatas bus toks pats visoms ES valstybėms narėms visos to šalis turės įgyvendinti direktyvą, perkelti ją į nacionalinę teisę ir sukurti vienodas sąlygas visoje Europos Sąjungoje. Kaip įsivaizduojate, naujieji pasiūlymai kovos su mokesčių, dėl kovos su mokesčių vengimu ir administracinė korporacijų teisė dar kol kas nėra aptarinėjama Niderlandų parlamente. Niderlandų parlamentas laukia uh, Niderlandų vyriausybės e, pasiūlymų vertinimo. Ir dabar reiktų pabrėžti, kad e, informacijos atskaidimas pagal šalis jau yra numatytas Niderlandų teisės aktuose nuo sausio pirmos dienos Niderlandų vyriausybė BEPS rekomendacijas ir 13 veiksmų, veiksmų planų perkelė į, į nacionalinius įstatymus, siekdama skaidrumo. Tas pats pasakytina apie rekomendacijas dėl bendrų apskaitos standartų. Tikimės, kad skaidrumo darbo tvarkė, kurią siūlo Europos komisija, irgi bus pritarta Niderlandų parlamente, kaip buvo ir su pasiūlymais dėl mokesnių susitarimų, keitimos informacijos apie mokesnius susitarimus. Ir galiausiai Niderlandai remia besivystančias valstybės, kuriant pajėgumus mokesčių inspekcijose, atitinkamuose mokesčių inspekcijose ir Niderlandai skatina tai, kad būtų patvirtinta bendra taisyklė dėl um, mokesčių vengimo 23 besvystančiose valstybėse. Taigi tai būtų ES strategijos dalis skirta padėti besivystančioms valstybėms mokesčių politikos srityje, bet aišku, tikimės, kad tam pritars e, Niderlandai. Ačiū. Vladislav Kaminski, kuris yra finansų biudžeto komiteto pirmininkas Slovakijos parlamente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paaiškinti Slovakijos vertinimą, EBPO e BIPS projekto vertinimą. Aš norėčiau pasakyti, kad Slovakija ypatingą dėmesį skiria sąžiningam mokesčių sąžininkų mokesčių politikai ir didesniam skaidrumui atskleidžiant informaciją ir dalintis informaciją apie tarp mokesčių inspekcijų vengiant agresyvios mokesčių politikos ir mokesčių vengimo. Slovakija daug keitė vidaus mokesčių įstatymus, taip pat administracinę praktiką, tam, kad mūsų šalis nebūtų pagrindas mokestinės bazės erozijai ir pelno perkelimui kad būtų užtikrintos tinkamos gynybinės priemonės ir mūsų mokesčių administracija turėtų pakankamai priemonių vykdyti veiksmingą audito, mokesčio auditą ir tam tikrų įmonių praktiką dėl mokesčių perkelimo, pelno perkelimo. Taigi Slovakija vaidina labai svarbu vaidmenį keičiantis informaciją mokesčių klausimais ir sukūrusi yra tinklą informacijos mainams mokesčių tikslais. Slovakija mano, kad EBPO BEPS iniciatyva yra išsami ir įtakinga, turint omenyje įvairius ES mokesčių politikos klausimus. Kalbant apie EBPO BEPS veiksmų planą ir ES veiksmus šioje srityje, Slovakija pritarė greitam EBPO BEPS rekomendacijų gyvendinimui ES. Tokiu būdu būtų galima užtikrinti vieningą EBPO BEPS rekomendacijų pritaikymą ir užkirsti kelią vienašališkam tokių rekomendacijų gyvenimui valstybėse narėse. Tokiu būdu būtų galima pasirūpinti, kad taisyklės veiktų racionaliau, veiksmingiau visoje Europos Sąjungoje ir išvengtumėme dubliavimo. Pavyzdžiui, DAC direktyva dėl informacijos atskleidimo pagal šalis irgi tikimės bus greitai įgyvendinta. Slovakija sveikina mokesčių vengimo paketą, kurį kom, pasiūlė komisija 16 metų sausio pabaigoje. Slovakija taip pat pritarė ES diskusijoms dėl mokesčių vengimo direktyvos ir Slovakija mano, kad EBPO BEPS koncepcijos bus toliau plėtojamos, nepažeidžiant ES veikimo starties nuostatų. Mes manome, kad Europos tarybos lygmenių papildomos BEPS dimensijos turi būti atidžiau panalizuojamos ir taip pat turi būti stiprinamas dialogas su trečiomis valstybėmis skleidžiant geresnės valdysenos idėjas mokesčių politikos rytyje pasaulinių lygmenių. Dėkui. Ačiū dabar kolegai perduodu pirmininkavimą. Ačiū. Išklausime EBPO, Europos komisijos, Europos parlamento specialaus komiteto pirmininko, Europos parlamento pranešėjo dėl antibeps direktyvos, nuomonių, taip pat išklausėme ir tų nacionalinių parlamentų atstovų iš Vokietijos, Niderlandų ir Slovakijos. Taigi dėkoju visiems. O dabar norėčiau pradėti diskusijas. Trumpi pareiškimai ir klausimai. Norėčiau Jums priminti, kad daugiausia leidžiama kalbėti dvi minutės, taigi prašau neviršyti kalbėjimų skirto laiko. Ir pirmiausia, ponas Muet iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasidžiaugti šiuo susitikimu, diskusijomis, kovojant su agresyvia mokesčių planavimo politika, nes po to, kai EBPO ir didysis dvidešimtukas įsitraukė į šią sritį, diskusijos tapo labai plačios ir kai buvo pradėtas BEPS planas, mes trejus su pusę metų jau kalbėjome apie tai, kaip būtų galima kovoti su agresyviu mokesčių planavimu, ir mokesnės bazės erozija bei pelno perkelimu. Ir mes taip pat susitikome su komisijos atstovais, tarnybos atstovais, tačiau tuo metu dar buvo labai sudėtinga Europoje kalbėti šiuo klausimu, nes mokesčiai be jokios abejonės priklauso nacionaliniai kompetencijai ir dar nebuvo pasislinkę taip tos diskusijos, e, lygnant to, kas yra dabar. Taigi, Kaip buvo pasakyta, LuxLeaks skandalas be jokios abejonės paspartino tas diskusijas ir dabar šis klausimas yra labai aktualus visiems. Prieš 3,5 metų, kuomet mes galbėjome, pradėjome kalbėti apie mokesčių agresyvų planavimą, mes supratome, kad reikia kažkaip pakoreguoti nacionalinius teisės aktus tam, kad tarptautinės korporacijos negalėtų išvengti mokesčių mokėjimo. Ir BEP sistema leido toms tarptautinėms korporacijoms taip elgtis ir aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisija ir Europos Sąjunga pateikus yra įvairių pasiūlymų ir vienas tų pasiūlymų man yra labai svarbus Europoje. Tai fiskalinės mokesčių bazės konsolidavimas. Tai yra tas klausimas, kuris yra aptariamas Europos Sąjungoje ir valstybės narės pačios galėtų nustatyti tarifus, tačiau viskas būtų daroma pagal bendras taisyklės, tai palengventų ir įmonių gyvenimą ir leistų geriau kovoti su e, mokesčių vengimu. Dėkoju. Ačiū. Kitas kalbėtojas, ponas Van Rompoj iš Belgijos atstovų rūmų. Pone pirmininkė, Belgija kažkaip pritarė toms politinėms priemonėms, kurios yra siūlomos pagal BEPS projektą ir kurias inicijuoja ponas Lamasiūras ir e, siekiant e, maksimaliai susitarti dėl e, bendros mokestinamos pelno mokesčių bazės tam, kad dabartiniais pelno mokesčių e, tarifais nebūtų siekiama pritraukinėti tarptautinius koncernus su jais pasirašant iš ankstinius susitarimus dėl apmokestinimo. Mes manome, kad būtina šioje srityje užtikrinti visapusišką skaidrumą, taigi pelno mokesčių bazės problematika mums yra labai svarbi. Todėl, manau, kad atitinkamos e, direktyvos rengimas dėl bendros apmokestamos pelno mokesčių bazės ES mastu yra labai sveikintinas. Komisijos narė Vestager e, taip pat e, yra pabrėžusi, kad Belgija smerkia to dvigubo neapmokestinimo sistemą, kuri šiuo metu yra dažnai praktikuojama. Ji veikia nuo 2004 metų, kuomet e, atgalinė tvarka apmokestimas yra vykdomas e, e, ir Belgijos valstybė tokiu atveju turi pareikalauti gražinti sumokėtas joms įmokas <clears throat> arba ir to tai kenkia investicijų planavimui ir Belgijoje, Belgijos vyriausybei, Belgijai tokia praktika nepatinka. Taip pat reikia pasakyti, kad ES direktyvos yra gyvendinamas tokiu metu, kai yra visiškai neaiški mokesčių sistemos teisinė ateitis, kuomet, pavyzdžiui, E, <clears throat> dabar diskutuojama apie tai, kad į BEPS apriepti pateks taip pat ir e, e, investicijų nepokestinimas arba nuosavo kapitalo padidinimas. Komisija vieną kartą sako, kad bus galima tas priemonės taikyti, kitą kartą sako, kad nebus galima, tik mes turime užtikrinti tam tikrą teisinį saugumą, kalbant apie tą perinamąjį laikotarpį. Mums kyla susirūpinimas ir mes prašome, kad ir per būsimąjį perinamą laikotarpį būtų užtikrintas tas e, teisinės saugumas. Pirmininkas Napas skaitė, kad dabar numatytas e, ir skirtas Laikas pasisakymams negali viršyti dviejų minučių, nes norime suteikti kuo didesniam skaičiu žmonių galimybę kalbėti. Ačiū dabar, mums greič kalbės Maltos parlamento atstovas. Grazie, su chairman. Ačiū, pirmininkė. Be jokios abejonės Tai yra techninis klausimas, tačiau jis yra labai svarbus ir politinių lygmenių, nacionalinių ir europinių lygmenių. Šis klausimas yra labai jautrus, reikšmingas, e, tema yra labai esminė. Dėl to reikia labai atidžiai panalizuoti tas jautres priemonės susijusias su įvairiomis valstybėmis narėmis. Mes pritarėme sąžiningiams mokesčiams ir pritarėm daugeliui pakete siūlomų dalykų, kovojant su mokesčių vengimu, tačiau mes negalime leisti tokios situacijos, kai tas paketas ir to paketo priemonės kažkaip kišasi į valstybių narių suverenumą nes mokesčiai yra nacionalinės kompetencijos klausimas ir dėl to mes manome, kad labai svarbu yra štai kas. Jeigu norime, kad ši iniciatyva būtų sėkminga, tuomet sėkmės galime pasiekti pirmiausia visapusiškai laikydamėsi subsidiarumo principo. kurio pagrindu yra kuriama mokesčių idėją. Taip pat reikia pripažinti fiskalinio suverenumo principą. Jo reikia laikytis tokiu būdu, kad priemonės galiausiai būtų realiai gyvendintos. Ir galiausiai manome, kad nedėlėse ekonomikose, tose ekonomikose, kurios yra susiduria su didesnė rizika nei didesnių valstybių narių ekonomikos, svarbu labai atsižvelgti į poveikį ekonominiai situacijai tose šalyse, kad mūsų piliečiai ir mūsų žmonės vis dar tikėtų šio paketu ir būtų jam palankus. Taigi gyvendinimas tik tokiu būdu bus sėkmingas ir pasieksime visų užsibrieštų tikslų. Ačiū. Kitas kalbėtojas Žoly, Žaliųjų frakcijos atstovė Europos parlamente. E, labas, laba diena visiems. Tai, ką darome, yra labai svarbu ir aš norėjau su jumis pasidalinti informaciją apie pranešimą, ataskaitą, kurią parengė žalieji Europos parlamente. Ataskaita apie IKEA, IKEA kompaniją. Mes išsiaiškinome, kad ši įmonė vieną milijardą eurų nugvelbė per šešerius metus. Aš turiu daug skaičių apie jūsų valstybės, pavyzdžiui, Belgiją. Per vienerius metus 7 milijonai, Danijoje 3 milijonai, Prancūzijoje 23 milijonai, Vokietijoje 36 ir panašiai. Tai norėčiau jūsų paklausti ir paprašyti, kad jūs savo šalyse pasiaiškintumėte apie tai, kaip veikia ši įmonė, užduotumėte klausimus savo finansų ministrams ir įsigilintumėte į situaciją. Šią ataskaitą aš galiu, šią ataskaitą aš galiu pasidalinti su jumis visais. Ir taip pat yra labai svarbu štai kas naujos BEPS taisyklės nieko iš esmės nepakeis. Ikėja dėl to nepradės mokėti mokesčių ten, kur vykdo savo veiklą. Dėl to mes parlamente parengsime ataskaitą ir pateiksime pasiūlymus, kaip būtų galima uh, užkisti kelią tokiam agresyviam mokesčių planavimui, kas nepatenka į BEPS sistemą. Next... Ačiū. Toliau sąraše Oprėja, Rumunijos senato atstovas. Ačiū. Pirmininkė, Rumunijos parlamentas pritarė veiksmų planui ir mano, kad tai yra svarbus prioritetas kova su mokesčių vengimu ir pelno perkelimu. Taip pat reikalinga koordinuoti mokesčių, ES mokesčių įmonių apmokestinimo standartus ir siekti, kad nacionalinės sistemos būtų ko galima labiau suderintos tarpusavyje. Kalbant apie direktyvos projektą dėl CCTB bendros mokesnės bazės. Par, Rumunijos parlamentas džiaugiasi, kad bus peržiūrėta ši direktyva ir kad bus realiai galima kovoti su mokesčių vengimu. Mes manome, kad tikslas e, turėtų būti panaikinti mokesnės kliūtis vidaus rinkoje. Mes turime tam tikrų abejonių dėl konsolidavimo elementų įtraukimo į mokesnės bazės direktyvos projektą, atsižvelgiant į biudžeto riziką taikant mokesnės bazės direktyvą. Darbo jėgos darbo jėgai tai turės neigiamos įtakos, nes e, bus perkeliama gamyba ten, kur e, darbo jėga lengviau prieinama. Taip pat dėl nuostolių e, perkelimo mes matome, kad čia gali atsirasti fiskalinių skirtumų ir tai turės įtakos biudžetui. Kai naujas pasiūlymas bus pateiktas antrajame pusmetyje, Rumunija ir toliau stebės, kiek paveiks šis pasiūlymas mūsų biudžeto administravimą. Ačiū toliau. Luažė, Prancūzijos nacionalinis parlamentas. Liuvažy. Klausimas dėl pelno perkelimo ir realių pelno rodiklių toje valstybėje, kur yra vykdoma veikla, čia ES turi be jokios abejonės įsikišti ir reaguoti. Ir rezultatai rodo, kad reikalinga čia siekti labai aiškių veiksmų ir sąžiningos ir veiksmingos mokesčių politikos klausimas yra esminis siekiant sėkmės ES. Taigi mes, reikalau, mes prašome, kad mūsų piliečiai dalyvautų biudžeto pastangose ir kad kita vertus, ir kita vertus nėra reaguojama į, į tai, ką daro tarptautinės korporacijos. Taigi mes norime, aišku, ginti inovacijas Europoje ir, ir pasmerkti e, dominuojančios pozicijos situacijas ir piknaudžiavimo atvejus. Labai svarbu, kad laikytumėmės bendrų ambicingų fiskalinių priemonių, kad būtų užtikrinamas kuo galima didesnis skaidrumas. Ir ankstesni kalbėtojai kalbėjo apie tai, kad reikia bendrauti ir reikalinga partnerystė su valstybėmis narėmis tam, kad BEPS darbotvarkė būtų sėkmingai gyvendinta. Ir mes šiandieną ir keičiamės nuomonėmis ir tai, ir, ir svarbu, kad valstybės narės būtų pakankamai įtraukiamos, ieškant sprendimo ir siekiant tikro fiskalinio teisingumo. Dėkoju. Thank you very much. Dėkoju. Toliau kalbės Danijos parlamento atstovas Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, gerbėjai parlamento nariai. Gal mes turėtume e, prisiminti, kam yra skirtas BEPS projektas. Jis yra skirtas ne tam, kad mes galėtume surinkti kuo daugiau pajamų iš įmonių, apmokestindami tas įmonės. Šis planas yra skirtas tam, kad galima būtų užtikrinti, kad stambios įmonės būtų apmokestinamos lygiai taip pat, kaip ir tarptautinės bendrovės. Taigi čia mes kalbame iš esmės apie sąžiningą konkurenciją. Nereikėtų to pamiršti, nes tai yra labai svarbu. Šiandien kai kas jau sakė, kad reikia skleisti informaciją mūsų valstybės narėse apie tai, kas vyksta. Na, aš galiu Jums pasakyti, kad Danijoje mes esame gan toli pažengę šioje srityje. Ir tą sakau ne vien dėl to, kad kažkada dirbau ministrų atsakingų už šios klausimus, bet ir dėl to, kad mes jau kuris laikas, jau kelius metus kalbame apie įmonių apmokestinimą. Ir kai visuomenė yra gerai informuota, tuomet mes matome, kad stambios tarptautinės bendrovės, pavyzdžiui, JAV bendrovės, uh, taip pat įsitraukia viešą diskusiją. Ir e, tos bendrovės sako, taigi kodėl neįsivetus dar daugiau skaidrumo. Ir kai jūs išgirstate šios žodžius, jūs suprantate, kad iš tikrųjų labai daug ką galima būtų pakeisti. Taigi, jeigu mes galėtume pritaikyti savo patirtį kitose parlamentuose. Mes e, tuo labai e, džiaugtumėmės. Mes, pavyzdžiui, taip pat turime ir atvirą duomenų bazę, kurioje jūs galite sužinoti apie tai, kiek mokesčių sumokėjo kiekviena įmonė dirbanti Danijoje. Tai yra labai gera priemonė, nes jie tikrai didina visuomenės informuotumą ir aš manau, kad tokio, tokiais geriausios praktikos pavyzdžiais reikia keistis kuo daugiau. Ponas, ponas Stolojan iš Europos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad Europos komisija patikė pasiūlymą dėl naujos direktyvos. Aš taip pat džiaugiuosi, kad ir valstybė narių nacionaliniai parlamentai priešinasi tam, kad būtų perkeliamas pelnas į kitas jurisdikcijas nes dėl šiandien taikomos nesažiningos praktikos mažos ir vidutinės įmonės sumoka kur kas daugiau mokesčių nei e, stambios tarptautinės bendrovės ir turime pakeisti šią situaciją. Mes ką tik išgirdome iš Europos komisijos atstovo, kad kai kurie mokestiniai susitarimai iš esmės prieštaravo ES taisyklėms dėl valstybės pagalbos. Ir todėl aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją, klausdamas, kaipgi taip atsitiko, kad niekas nesijėmė veiksmų, žinodamas apie tokią situaciją. Kaipgi taip gali būti, kad tie mokesniai susitarimai egzistavo daugybę metų, juk jie ne vakar atsirado ir niekas nieko nedarė. Europos komisija ėmėsi veiksmų tik tuo met, kai žinion iškilo skandalingi faktai, tik dėl to, kad visuomenė pasipiktino. Ir tai visiškai nėra priimtina. Nėra priimtina, kad ES institucija šitaip elgėsi. Taigi aš noriu jūsų atvirai paklausti, kaipgi taip galėjo atsitikti, kad mes nesijėmėme jokių veiksmų, kad užkirstume kelią šiai žalingai praktikai. Dėkoju. Ačiū. Toliau kalbės ponia Lori iš Estijos parlamento. Ačiū. Aš pritariu tam, ką pasakė kolega iš Danijos. Iš tikrųjų, jeigu norime kovoti su mokesčių slėpimu ir vengimu, turime užtikrinti, kad tas klausimas būtų prioritetinis. Ir to reikia tam, kad mes turėtume galėti sąžiningą konkurenciją. Nes be sąžiningos konkurencijos mes negalėsime turėti ekonomikos augimo. Būtent jo mums reikia šiuo metu. Aš taip pat ir pritariu tiems, kas sakė, kad šiandien ekonomika yra kitokia, nei ji buvo prieš dešimt metų ir mūsų mokesčių sistema yra pasenus. Pavyzdžiui, šiandien, kai mes kalbame apie skaitmeninę ekonomiką, labai sunku yra nustatyti konkrečiai, kur buvo sukurta pridėtinė vertė, o mokesčiai skaičiuojame pagal tai, atskaitome prie šaltinio. Taigi, akivaizdu, kad mums reikia labai gerai apibrėžti, kaip a, suvokti, kur yra sukūriama pridėtinė vertė ir užtikrinti, kad mokesčiai būtų atskaitomi būtent ten. Dar vienas dalykas. Keitimasis informacija mokesčių srityje. Čia aš manau, kad mes turėtume pasistengti ne užkrauti dvigubos administracinės naštos nes e, tokia e, rizikos, kad tokia dviguba našta bus sukurta yra, nes mes kalbame apie EBPO rekomendacijas ir apie ES e, teisės aktus. Aš manau, kad jeigu mes apmokestinsime vartojimą ir taršą, tai bus naudinga mums visiems. Pone Andrė iš Prancūzijos senato. Jūs jau puikiai supratote, kad Prancūzija remia BEPS projektą. Mes e, manome, kad tai yra reikaling, tos rekomendacijos yra reikalingos tam, kad galėtume kovoti su mokesčių optimizavimu, kuriuo labai dažnai naudojasi stambios JAF įmonės tam, kad nemokėtų įmonių. Bet e, turiu pasakyti, kad kai kurios stambios prancūzų tarptautinės bendrovės taip pat yra susirūpinusios dėl BEPS rekomendacijų, nes e, EBPO rekomendacijos bus naudingos besikylančioms ekonomikoms, Kinijai, Indijai ir ja, mūsų stambioms įmonėms ir taip jau sunku tenai dirbti. Ir bus labai keista situacija, jeigu mes parduosime savo prekes Indijoje ir Kinijoje ir tenai bus skaitomi mokesčiai, tai kaip dirbti tuomet išlaikyti vadovaujantį personalą, kuris dirba Europoje. Taip pat turiu pasakyti, kad mums reikia efektyvios, veiksmingos mokesčių diplomatijos. Ir mes žinome, kad EBPO e ketina taip pat siekti, kad ir kitos šalės prisijungtų prie šios iniciatyvos. Senatas leido, kad tam tikros BEPS rekomendacijų nuostatos būtų perkeltos į mūsų teisė, teisyną, bet dar nemažai ką mums reikia padaryti ir čia turime sutelkti visas savo pasangas. Dėkoju ir paskutinis kalbėtojas yra GUE atstovas, ponas Demersi. Aš norėčiau pasveikinti visus kolegas, kurie atvyko į Strasbūrą Kovos su mokesčių vengimu dokumentų paketas yra labai svarbus žingsnis, bet e, vargu, ar jis pasirodys pakankamas visiems tiems, kas nuolat sąžininkai moka mokesčius ir mato, kad valstybės neskuba investuoti į viešuosius projektus. Aš manau, kad e, iš esmės dabar bandoma suprasti, kad stambios tarptautinės bendrovės yra viena, vienas vienetas ekonominis. Ir tai, tai, tai yra sveikintina. Bet mes žinome, kad, kad, kad, kad šalis iki šiol gali 30 procentų visų savo išlaidų susijusių su, pakolo, su palūkonomis atskaityti iš mokesčių prieš sumokant mokesčius. Ir draudimo bendrovėms tam tikros nuostatos nebus taikomos. Yra ir kitų dalykų, pavyzdžiui, e, kai kurios duktrinės bendrovės galės naudotis kontroliuojančioms įmonėms taiko, taikomomis, e, taikomais tarifais. Ir akivaizdu, kad, kad dar išlieka nemažai, išlieka nemažai paskatų perkelti savo veiklą į palankesnės mokestinės e, jurisdikcijas. Ir šio e, e, BPO rekomendacijos nieko iš esmės šiandien nepakeis, ypač kai mes dar neturime jokių sustarimų tarp ES šalių. Ir aš manau, kad reikia tikrai dirbti kur kas daugiau ir kur kas sparčiau, tam, kad mes galėtume realiai paskeisti situaciją. Dėkoju. Dėkuoju, baigėme nagrinėti BEPS rekomendacijas. Belgijos atstovų rūmų atstovas ir Rumunijos atstovo narys iš, uždavė du klausimus. Ir aš norėčiau iš karto suteikti žodį Europos komisijos e, atstovui, tam, kad jisai galėtų sureaguoti iš šiuos, iš e, šiuos klausimus. Ir po to, jei e, jūs norėsite sužinoti papildomą atsakymą, galėsite aptarti po, po šio posėdžio. Dėkuoju, taip aš galiu atsakyti jūsų klausimas ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti tam, kas kalbėjo apie tai, kad mums reikia bendros mokestinės, e, e, bendros nuostatos pelno mokesčio bazės. Taip, viską, ką mes darome, gyvendiname BPO rekomendacijas, nereiškia, kad, mes, kad tai pakenks mūsų pastangoms siekti be, be, bendros konsoliduotos pelno mokesčių bazės. Toliau. Vienas iš klausimų buvo susijęs su ne mano kompetencija. Pavyzdžiui, tai, kad kai kas buvo pritaikyta atgalinė data Čia ypač, kai kalbame apie e, valstybės pagalbą, valstybės turi savo režimą, savo tvarką ir į tą, taip kaip yra numatyta. Dabar Belgijos e, klausimas e, ir čia reikėtų suprasti, kad mes turime panašias sistemas kitose šalyse, kurios taikomos pritaikant dvi kovos su piknaudžiavimu taisyklės. Ir tos taisyklės yra kur kas veiksmingesnės nei taisyklės taikomos Belgijoje. Ir apie tai mes kalbame Belgijai pateiktose rekomendacijose pagal Europos semestrą. Ir e, ne pati sistema yra prasta, bet e, tokiai sistemai veikti gerai reikia taikyti labai griežtas kovos su piknaudžiavimu taisyklės, tokias, pažiūrėjau, kaip taiko Italija. Ir šis klausimas šiuo metu yra e, nagrinėjamas labai plačiai e, e, Belgijos politiko. Toliau klausimas dėl mokesnių susitarimų. Čia galiu du dalykus pasakyti. Negalime sakyti, kad mes Europos komisijoje sužinojome apie tuos e, susitarimus, tik tai sužinojome apie LuxLeaks ir kad tik tuomet pateikėme pasiūlymą dėl automatinio keitimosi informaciją. Tai nėra tiesa, nes, nes nuo 2010 metų kalbame apie tą pasiūlymą. Vienintelis dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra tai, kad aš remiu uh, Niderlandų parlamento atstovo pasiūlymą, kad kai mes turime labai aiškę teisinę bazę, kad, kai ji yra ambicinga, griežtai ir gerai suformuoluota, tuomet kur kas lengviau yra pasiekti realius re, rezultatus. O tai reiškia, kad valstybės narė, narės turės parodyti pakankamai politinės valios. Ir galiu jums dabar pasakyti, kad dabar jau turėtume dokumentą dėl automatinio automatinio keitimas informacija mes esame geriau pasiruošę tvarkyti su mokestiniais susitarimais. Štai ką norėjau pasakyti. Dėkoju, dėkoju visiems, kas pasisakė, mes baigiame pirmą sesiją ir toliau kalbėsime apie bankų sąjungą, bankinės kysės sąjungą ir kviečiu bendrai pirmininkus prisijungti prie manęs. Ladies and gentlemen. Gerbėjai ponai ir ponios, aš norėčiau paprašyti jūsų dėmesio. beginnen? Zou staan? Ja. Oké. Okay. Ladies and gentlemen. Gerbėjai ponai ir ponios. su savo kolega iš Niderlandų parlamento, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už šį renginį. Mes ką tik aptarėme BEPS rekomendacijas, o dabar kalbėsime apie bankininkystės sąjungą. Bankininkystės sąjunga yra labai svarbi visos sąjungos reforma, kurios skirtas yra sustiprinti mūsų finansų sistemos stabilumą. Per šią sesiją mes norėtume aptarti svarbiausius pasiekimus ir labai svarbius ir didžiulius iššūkius, kuriuos mes turėsime veikti, kurdami bankystės sąjungą. Bendras priežiūros mechanizmas ir bendras bankų pertvarkymo mechanizmas jau veikia ir mes džiaugiamės, kad pas mus atvyko šių dviejų pirmųjų bankystės sąjungos ramšių atstovus, ponas Liui ir ponas Enger König, kuris vadovauja bankų pertvarkymo mechanizmo valdybai. Jie papasakos mums apie savo darbą ir prioritetus. Šis posėdis vyksta dieną po balsavimo vykusio įkon komitete. Buvo balsuojama dėl pranešimo, kurį parengė panas Gvaltieri savo pranešmėsai aptarė pastangas kurti bankininkystės sąjungą 2015 metais. Be to, me, Mes taip pat pradėjome dirbti ir su Europos su komisijos pasiūlymu dėl Europos indėlių garantijų schemos. Ir mes Niderlandų parlamente esame įsitikinę, kad mums reikia bendros Europos indėlių garantijų sistemos. Todėl mums labai bus įdomu klausytis diskusijų dėl to, apie tai, kaip galim būtų baigti kurti trečiąjį bankininkistės sąjungos ramstį, tai yra būtent ta indėlių garantijų e, schema. Ir mes norėtume, kad visoje Europos sąjungoje visų indėliai būtų apsaugoti e, veiksmingai, laikintis bendrų taisyklių. Ir taip mes tikimės, kad taip pat bus nutrauktas tarp, tas ryšys tarp vyriausybių ir banko. Ir tai turėtų atkurti piliečių pasitikėjimą bankais. Dabar norėčiau steigti žodį Europos centrinio banko valdybos pirmininkiai. Dėkoju, gerbėjai Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai. Man labai malonu yra dalyvauti šiame susitikime Iš pradžių aš norėjau kalbėti apie tai, ką mes sukūrėme, kaip veikia bendras priežiūros mechanizmas. Ir taip pat papasakoti jums apie tai, kad skirtingos bankus, bankų veiklą reglamentuojančių taisyklių skirtumai trukdo mums dirbti. Ir aš manau, kad pirmiausia reikėtų gal papasakoti apie tai, kaip e, šiuo metu atrodo mūsų e, bankininkystės sektorius. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad šiandien eurozonos valstybėse e, bankų būklė yra kitokia, nei ji buvo 2013 metais. Šiandien bankai yra kur kas atsparesni ir 2012 2012 metais jų e, pirmojo e, kapitalo, pagal pirmojo kapita, e, kapitalo rodiklį, rodiklis buvo 9 procentai, dabar jau yra 13. Ir mes pastaraisiais metais ėmėmės rimtų veiksmų, kurie realiai pakeitė situaciją bankuose. Ir kai kuriuose bankuose dar yra ta, paskolų, kurios vargu ar bus gražintos. Bet dabar mes turime bendras e, apibrieštis, kurios padeda mums geriau e, identifikuoti tokias paskolas. Be to, bankai turi rezervus, kad jie galėtų padengti nuostolius e, iš, susidarančius iš tokių paskolų. Taigi mes padedame bankams tvarkingai spręsti šias problemas. Mes taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su svarbiausiamis nacionalinėmis institucijomis, siekdami užtikrinti, kad šioms negeroms paskoloms skirta politika būtų įgyvendinama kartu su nacionalinėmis priemonėmis. 2013 metais mes taip pat apibrėžėme reikalavimus kapitalui, kurių turi laikytis bankai. Tai reiškia, kad ateityje reikalavimai kapitalo neturėtų būti didinami. Ir mes manome, kad dabar bankai žengia į priekį tam, kad galėtų gyveninti visus, reglament, re, visus reikalavimus iki 2019 metų. Be to taip pat taikoma ir pelno paskirstimo politika ir ji turėtų būti visiškai įgyvendinta iki 2019 metų. 2015 metais bankai ir ECB e, e e, priežiūros institucijos stebėjo, kaip augo pelnas. Ir mes Tikimės, kad tai padės ir laikytis kapitalui taikomus reikalavimus ir kartu turėti pakankamą kapitalą paskoloms teikti. Uh, Ir taip pat dirbama su pirmojo ligmens kapitalu. Ir bankai ir toliau dabar stiprina da apsaugos priemonės. Kartu su, be, kartu su bankų reguliavimo institucija mes e, e, stengiamės padaryti viską, kad ne mokesčių mokėtojai, bet bankai mokėtų už e, nuostolius. Stiprinama yra drausmė šiuo metu, tačiau mes matome, kad bankai dažnai turi daugiau kapitalo, nei yra reikalaujama. Ir Čia reikėtų imtis skubių veiksmų. Pirmiausia, aš norėčiau pakalbėti apie tai, e, ką mes sugebėjome pasiekti įgyventiname bendrąją priežiūros mechanizmą. Jis ir dabar taikomas visai euro zonai. Ir mes matome, kad pasiekta nepaprastai daug. Gerinama yra priežiūra ir geresnė priežiūra yra mūsų sistemos ramstis, nes mes norime tikrai taikyti labai aiškę priežiūrą visiems bankams. Ir Europos centriniam bankui reikia bendrų taisyklių ir bendrą požiūrį į tas tai-, taisyklės, jų taikymą. Ir mes žengėme labai svarbius žingsnius abiejose šiuose sritise. Dabar kalbėdama apie da, uh, atsargumo taisyklės, galiu pasakyti, kad mes nustatėme metodologinės taisyklės, kurios yra taikomos priežiūros procesui ir jos yra taikomos visoms svarbioms institucijoms. Tai reiškia, kad mes esame įdėgę labai aiškias griežtas priežiūros taisyklės ir turime labai aiškę teisinę sistemą. Tačiau mes dar neturime bendrų taisyklių visiems nes skiriasi priežiūros praktika. Ir e, valstybės narės, kas e, valstybės narės gali taikyti d, d, tam tikras kitokias priemonės CIA, e, CIR vienam ir CIR keturi. Ir Mes darėme viską, kad priežiūra būtų veiksminga. Tačiau vis dėlto Europos centrinis bankas ne viską gali padaryti, nes mes žinome, kad, kad taisyklės valstybėse narėse skiriasi ir dėl to taikyti bendras priežiūros taisyklės nėra lengva. Pirmiausia, tai tokia situacija susidarė dėl to, kad uh, E, valstybės narės gali taikyti nacionalinės nuostatas ir čia Europos centrinės bankas nieko negali padaryti. Čia reikėtų imtis teisėkuros iniciatyvos, tam, kad galima būtų spręsti šią problemą. Antra, skirtumai susidarė ir dėl to, kad e, taikoma šiuo metu yra direktyvos, o ne reglamentai. Aš galiu pateikti Jums e, pavyzdį. Po to Mes turime reaguoti greitai tuomet, kai bankas susiduria su problemomis. Tuomet yra taikoma bankų pertvarkymo direktyva. Ir pagal tą direktyvą mes galime imtis veiksmų. Tačiau tai yra direktyva ir todėl valstybės narės turi jos nuostatas perkelti į nacionalinius teisynus. Ir galiausiai Europos centrinis bankas turi veikti pagal 19 skirtingų teisynų. Ir man atrodo, kad šioje srityje ne tik būtų pageidautina suderinti taisyklės, bet tai būtų labai reikalinga. Toliau, nacionalinės jurisdikcijos kelia kartais problemų net ir tais atvejais, kai nereikia taisyti nacionalinių teisynų, atsižvelgiant Europos Sąjungos e, e, e, teisės aktus. Nes pagal nacionalinius įstatymus yra užtrauk teikiama papildoma atsakomybė vykdant bankų priežiūrą. Pavyzdžiui, tai, kas nėra privaloma vienoje šalyje, gali būti privaloma kitoje. Ir norint sukurti bendrą bankininkystės sąjungą, valstybės narės turėtų vengti kurti papildomas teisėkuros priemonės, kurios apsunkina Europos centrinio banko vykdomo priežiūrą. Ir baigdama noriu pasakyti, kad Europos bankų priežiūros mechanizmas buvo sukurtas tam, kad mes pagerintume bankų veiklos priežiūrą Europos Sąjungoje, tačiau mes, šiuo met, mes jau esame padarę nemažai, bet, tačiau, bet dirbti mums trukdo kai kurios kliūtis, kurias jūs, teisėje, kurios institucijos galėtumėt pašalinti. Mums reikia mažinti fragmentaciją ir reikia labai atidžiai išnagrinėti visus rengiamus teisės aktus, tiek valstybės narise, tiek ES lygmenių, tam, kad galima būtų užtikrinti kuo geresnį ir didesnį visų galiojančių taisyklių ir nuostatų uh, sudirinamumą. Ačiū, dabar suteiksiu žodį daktarė Elke Kioniš. Ji yra E, ginčių sprendimo bendros valdybos pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos nacionalinių parlamentų nariai, kadangi mes esame nauja organizacija <clears throat> bendro e, bendros ginčių sprendimo valdybos. Džiaugiuosi, kaip jos atstovė, galėdama kreiptis į Europos nacionalinių parlamentų narius e, ir mes e, esame įsipareigoję užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą ir kartu su Daniel Louis mes iš tiesų turime daug bendrų sąlyčio taškų savo veikloje, tačiau norėčiau dabar iš karto pradėti kalbėti apie savo prašymo temas, tai yra mūsų valdybos e, svarbiausius veiklos pasiekimus 15 metais ir prioritetus 16 metais ir taip pat noriu pasakyti, kad visiškai pritariu e, anksčiau išsakytoms e, mintims mūsų pirmininko savo įžangą, kalbant apie ginčių sprendimo valdybos darbus atliktus e, svarbiausius 15 metais nenoriu kartotis, tačiau vis tik tai turiu pasakyti, kad e, mes dar esame tik tai kūrimosi fazėje, turime etape, turime 130 darbuotojų, iki metų pabaigos jų skaičius turėtų padvigubėti, taip pat organizacijos struktūra šiuo metu, kai nustatome, viskas vyksta sklandžiai, tačiau iš tiesų dar labai daug ką turime nuveikti. SRB e, iš tiesų, mm, kaip pono Gualtieri pranešime kalbame, jau buvo planuojama sukurti e, prieš metus laiko ir per pastarosius keletą mėnesių mes iš tiesų jau esame pasirengę nuo šių metų sausio mėnesio prisimti visapušką atsakomybę susijusią su su finansinių institucijų pertvarkymu. Kalbant apie bendrabiavimą su kitomis institucijomis, esame pasirašę tarpusavio supratimo memorandumą su centriniu banku dėl keitimosi informacija, viskas yra užfiksuota. Ypač mums svarbu keistis informaciją su centriniu banku ir palaikome glaudžius ryšius tam, kad atitinkamas susitarimas dėl informacijos keitimosi būtų įgyvendinamas. Ir kuomet susitinkame, būtent apie šios dalykus daugiausiai kalbame, Turiu pasakyti, kad ir su nacionalinėmis finansinių institucijų pertvarkymo tarybomis esame užmesgę glaudžius ryšius. Tai labai svarbu, nes nacionalinės institucijos atlieka labai svarbu vaidmenį, ypač turint omenyje netokias svarbes finansinės institucijas ir jų pertvarkymą, tačiau ypač veikla svarbi e, pritaikant ir perkeliant mūsų e, naudojamą metodiką, e, tačiau turime taip pat pripažinti, kad mums reikalinga nacionalinė tarybų patirtis ir, e, ir savo veiklą organizuojant. Taip pat šiuo metu e, rengiame atitinkamą finansinių institucijų pertvarkymo vadovą ir pertvarkymo finansavimo vadovą, kartu su nacionalinėmis bankų pertvarkymo arba finansinių institucijų pertvarkymo tarnybomis Tam, kad galėtume būti parengę taip pat ir B planą, nenumatytiems atvejams siekdami užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, mes ketiname tamiausiu metu paskelbti trumpą, trumpas gairias savo veiklos tas bus padaryta šių metų eigoje tam, kad tiek sektoriaus atstovai, tiek ir plačioji visuomenė geriau suvoktų mūsų požiūrį į pertvarkymo planavimą, noriu tą pabrėžti, ir taip pat į patį pertvarkymo procesą. Labai svarbu užtikrinti e, visapušką skaidrumą rinkoje. Veiksmų koordinavimas su e, nacionalinėmis valdžios institucijomis, taip pat kaip ir su centriniu banku, yra labai svarbus, tačiau jo nepakanka, mes turime koordinuoti veiksmus ir bendradarbiauti tarptautiniu mastu su institucijomis esančiomis už eurozonos ir už ES ribų, nes dauguma didžiųjų bankų vykdo veiklą tiek ES viduje, tiek Europos, eurozonos viduje, tiek už jos ribų. Taigi, <clears throat> turiu pritarti anksčiau išsakytiems teiginiams, kad per pastaros metus daug kas pasikeitė E, ne tik bankų pertvarkymo, tačiau taip pat ir pertvarkymo planavimo srityje. Dabar norėčiau todėl pristatyti svarbiausius 16 metų veiklos prioritetus. SRB e, savo veiklą orientuoja į ateitį, todėl mes daugiausiai dėmesio skiriame pertvarkymo planavimui, tvirtai tikėdami, kad tinkamas planavimas padės užkirsti kelią e, pačiam pertvarkymui. Kitaip tariant, mes ne tik laukiame, kol mūsų darys pasibels pirmieji klientai. SRB pagrindinis 2016 metų veiklos tikslas yra užtikrinti, kad būtų pasinaudota visomis pertvarkymo planavimo galimybėmis ir pajėgumais tam, kad e, visos mūsų struktūros e, galėtų esant reikalui imtis darbo susijusiu su tikra finansinių institucijų pertvarka. Tam reikia nustatyti minimalius finansinius reikalavimus ir e, tam tikrus e, kitus e, aspektus EMRA bus taikoma visiems ES bankams e, tinkamai ir proporcingų būdų. Mm. Taip pat e, pasitelkę kitas priemonės mes užtikrinsime, kad e, šis požiūris iš tiesų būtų pats tinkamiausias ir primtiniausias bankų sektorių. Emerald atitenka nemažiau ne nei 8 procentai e, visų garantijų ir e, tačiau atitinkami specialiausiai reikalavimai bus keliami didžiausiams bankams veikiantiems Europos Sąjungoje. Turiu pasakyti, kad mes dėmesį kreipsime savo veikloje ne tik į su kiekybė susijusios aspektus ir tikslus. Čia taip pat ir sieksime užtikrinti kokybę, o tam reikės veikti rimtesnius iššūkius ir reikės bankams labiau prisitaikyti, turėsime atsižvelgti kiekvieno banko specifinę situaciją, siekdami užtikrinti, kad bankai ateitie iš tiesų būtų mokus ir likvidus SRB, taip pat spręs kitus klausimus, įskaitant ir galimybę pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis savo veikloje ir tai atitinka ir Daniel anksčiau sakytas mintis, mes sieksime, kad šiame sektoriuje būtų daugiau vienybės negu įvairovės ir ar tai būtų pavadinta e, kreditavimo sistemos hierarchija ar atitinkamų nuostatų gyvendinimu, mes sieksime užtikrinti, kad taisyklės būtų gyvendinamos panašiai arba vienodai, kad nesusidurtume su tokia e, situacija, kai kad e, e, bankų pertvarkymo direktyvos nuostatų įgyvendinimas valstybės narėse nesiskirtų taip smarkiai, kad patys bankų pertvarkymo procesai užstriktų. Pabaigai noriu paminėti bendrai pertvarkymo fondą. Esame pasirašė pirmosius susitarimus dėl paskolų su bankais e, ir daugiau jų pasirašysime artimiausių metų. Taip pat surinkome 2015 metų įmokas sausio pabaigoje. Jau gavome atitinkamus pervedimus, šiuo metu jie siekia 4,3 milijardus o tai atitinka mūsų lūkesčius, kalbant apie 2016 įmokas į šį fondą, jie bus pervesti birželio 30 dieną ir busime surinkę įmokas už pirmosius dviejus metus, taigi prieš viskai pasibaigiant man skirtam laikui, dar noriu grįžti prie Daniel minčių ir tai tikrai verta paminėti, kad nuo 2008 daug kas pasikeitė, bankai yra sveikesni ir stipresni E, palyginti su situacija krizės metu ir po krizės, tai reiškia, kad bankų sektorius, finansinis sektorius tapo daug atsparesnis e, ekonomikos sukretimams ir manau, kad taip pat ir bankų pertvarkymo direktyvos nuostatos leidžia mums sukurti atitinkamą pertvarkymo sistemą, kuri yra kuriama nuo 14 metų ir mes esame pasirengę ją nusekliai gyveninti ir skaidriai taikyti. Kalbant apie neprognozojamumą Europoje e, ir nepatikimumą, tačiau manau, kad būtent bankų pertvarkymo srityje galima kalbėti, kad situacija yra kitokia, nes mes e, pasitelkėme direktyvos nuostatas e, pakankamai skaidriai ir nuosekliai. Taigi šią mintimį ir baigsiu savo kalbą. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu ponui Roberto Gualtieri, kuris yra ekonomikos komiteto pirmininkas ir yra pranešėjas e, Bankų sąjungos metinės ataskaitos klausimų. Ačiū pirmininkė, man malonu matyti vienoje vietoje du bankų sąjungos ramščius. E, e, parlamentas ilgą laiką rėmė šį projektą, kaip žinote, ir manau, kad e, tai yra teigiamas momentas ir aspektas. Taip pat ir tai, kad vakar patvirtas pirmasis mūsų pranešimas, didelė balsų dauguma, teigiamą įvertinimą pateikia Bankų sąjungos e, pirmųjų veiklos metų parlamentas vieningai mano, kad bendras priežios mechanizmas veikia sėkmingai tiek e, pačios veiklos požiūriu, tiek e, kalbant apie kontrolės kokybės užtikrinimą, kalbant apie vertinant veiklą, mes iš tiesų manome, kad e, labai daug pasiekta per šį trumpą laiką. Žinoma, daug ką galima pagerinti, pavyzdžiui, užtikrinant e, bendravimo kokybės e, gerinimą su priežiūros institucijomis ir taip pat e, suvienodinant, integruojant tam tikras administracinės procedūras tam, kad sprendimai būtų priimami veiksmingiau. Kalbant apie priežiūros politiką, turiu pasakyti, kad priežiūros mechanizmas smarkiai prisidėjo prie to, kad būtų sustiprintas mūsų bankinės sistemos atsparumas ir pritariu Daniel Lui komentarams apie mūsų finansinių institucijų kreditavimo kiekybės ir kokybės sustiprėjimą. kuris kartais netgi neatsispindi tam tikrose statistinėse domenyse. Tačiau aš manau, kad e, bankų kapitalo kokybės ir kiekybės aspekto, kokybinio kiekybinio aspekto susitrėjimas taip pat susijęs ir su priežiūros institucijų veikla. Žinoma, reikia paminėti Taip pat ir dar vieną dalyką, kuris yra susijęs su minimaliai perskirstomomis sumomis, vadinamoje MDA. Šiais rytė būtų galima galbūt pasitelkti daugiau lankstumo tam, kad uh, vertybinių popierių rinkos patirtų mažiau sukretimų. Aš pritariu Daniel dėl to, kad galbūt reikėtų peržiūrėti tam tikrus sprendimus, kad būtų galima visapuškai pasinaudoti lankstumo priemonėmis. Žinoma, dar galima kelti klausimus susijusius su galiojančių teisės aktų peržiūra ir e, galbūt dabar galiojantis teisiniai sprendimai dėl e, tam tikrų akcijų krepšelio, vertimi popierių krepšelio nėra patys geriausi, taigi mes esame pasirengę pritarti jūsų raginimui teisėkros rytyje e, harmonizuoti veiksmus, tačiau taip pat mes savo pranešime pateikime tam tikrus specifinius komentarus, kuriuose atkreipiamas dėmesys į tam tikrus techninius aspektus ir valstybės narėse esančius ypatumus. Taip pat e, raginame daugiau konsultuotis techniniu lygiu. Taip pat turiu pasakyti, kad e, Mm, galbūt šiame pranešime netgi ir negalėtumėte tikėtis tokio dalyko, tačiau taip pat jame yra pripažįstama, kad būtina bankų sąjungos srityje vadovautis e, ne tik e, bendrų taisyklių rinkiniu, tačiau numatyti ir tam tikras e, išimtis, pavyzdžiui, Junktiniai karalystė ir jos sektoriai. Tačiau manau, kad bendras taisyklių rinkinys tikrai yra naudingas, nes Jame siūlomas specifinės priemonės sektoriaus veiklos harmonizavimui. Taip pat e, kitas svarbus klausimas platesnio masto ir būtinybė pagerinti pajėgumus susijusius su, su bankų finansinės veiklos priežiūra. Mes manome, kad būtent šios pajėgumus būtina sustiprinti, siekiant užtikrinti e, griežtesnę bankų valdomų finansinių portfelių, ypač trečiojo lygio. Vertė taip pat e, SRM sistema, tai yra e, bendro bankų pertvarkymo sistema yra pradedama kurti, tačiau taip pat yra labai svarbi. Kitas dalykas - bankų gelbėjimas. Dėl jo kyla nemažai ginčių skiriuose valstybėse narėse, tačiau mm, mes privalome labai atidžiai vertinti įvairias pasirinkimo galimybės, remiantis mm, galiojančiais teisės aktais, įskaitant ir įvairias pertvarkymo priemonės, likvidumo aspektus, užtikrinant proporcingumo, lankstumo principų ir sažiningumo principų laikymasi, kurios būtina pasitelkti tam, kad būtų užtikrintas aiškumas, skaidrumas viena vertus, kita vertus, kad būtų užtikrintas ir saugotas finansinis stabilumas ir pasitikėjimas bankų sistema. Ir galiausiai būtina baigti kurti bankų sąjungą labai Būtina pastebėti, kad parlamentas didelė balsų dauguma pritarė komisijos atitinkamam pasiūlymui dėl teisės aktų ir mes žinome, vertinsime jo turinį, pasitelkę atitinkamą teisėkuros procedūrą, pateiksime savo įvertinimus ir tikiuosi, kad mūsų vertinimas bus teigiamas. Žinoma, mes esame įsipareigoję dėti pastangas siekiant mažinti rizikas e, su tam tikromis išlygomis susijusiamis su specifinėmis e, sritimis, pavyzdžiui, <clears throat> su e, valstybių vyriausybių politikai ir būtent čia atitinkami susitarimai turi būti pasiekti tarptautinėse organizacijose dėl e, bankų e, priežiūros. Žinome, sieksime užkirsti kelią arba išvengti nenumatytiems padariniams finansų rinkoms. Taigi parlamentas e, vadovaujasi apdairių, atsargių požiūrių ir vertinimų. E, panašiai kaip ir ponas Dragi vakar apie tai kalbėjo savo vertinimą pateikdamas ir aš jam iškai pritariu. Noriu pasakyti, kad daugmaž toks būtų mūsų požiūris, aš e, pabrėžiau atskirus aspektus ir žinome, mes tikimės, kad ir toliau galėsime uh, diskutuoti su SSM ir SRM atstovais, e, keistis nuomonėmis ir ieškoti tolesnių sprendimų. Ačiū ponia Gualtieri, dabar norėčiau suteikti žodį poniai Hübner. Iš tai čia. Ačiū, dėkoju pirmininkė. Iš to, kas buvo pasakyta, tampa aišku mums visiems, kad bankų sąjunga vis dar vykstantis procesas žvelgdama į ateitį, manau, kad vertėtų prisiminti, kad bankų sąjungą pradėjome kurti norėdami atskirti bankus nuo valstybės, tam, kad bankų krizė netaptų valstybės kolos krize. Ir taip pat, kad būtų išspręsti tarp valstybiniai klausimai ir kad būtų prižiūrimi uh, stambus e, tarp valstybiniai bankai ES, nes tai aišku yra labai glaudžiai susijęs su e, nuostolių ir žalos pasidalymu. Ir taip pat labai svarbu pakalbėti apie priežastis, kodėl mes ėmėmės tų, to darbo ir daug kas yra padaryta ir ponia Nui ir ponia Kioning daug pateikė įrodymų apie tai. Na, nu, mes Europos parlamente dabar pradedame darbą dėl Europos indėlių draudimo sistemos. Panašu, kad tai bus palaipsnis procesas, bet kaip dažnai būna, kuo daugiau siekia integracijos su valstybėmis narėmis, tuo didesnis kyla pavojus dėl dviejų greičių Europos ir skirtumų tarp tų, kurie įsitraukia ir tų, kurie lieka nuo šalyje. Ir bankų sąjunga, manau, čia svarbu pabrėžti tai, kad yra atvira ir šalims už eurozonos ribų, kad jos irgi pasi... įsitrauktų į artimo bendravimo susitarimus su SSM ir SRM. Ir kol kas nei viena šalis už eurozonos ribų neprisijungia prie bankų sąjungos, nors praeitais metais Danijos vyriausybė pripažino, kad būtų ji, tai būtų naudinga jų finansų sektoriui. Iš visų valstybių tik Švedija ir Junktinė karalystė išsakė norą prisijungti palaukti ir pažiūrėti, kaip viskas klostysis ateityje. Aišku, turi toks požiūris privalumų, tačiau tikimės, kad šalis bus interesuotas prisijungti. Bankų sąjunga yra daug siekiantis projektas, siekiant didesnės integracijos sunkiais laikais. Tai yra atviras projektas, kaip sakiau, ir visi gali įsitraukti, o noras likti nuo šalyje kelia marginalizavimo riziką. Ir dažnai tos valstybės, kurios nepriklauso eurozonai, yra tos, būtent kurioms reikalingas europinis sprendimas priežiūros ir pertvarkymo srityje. Vidurio rytų Europoje bankų sektorius yra, sektoriui yra būdinga, būdingas turtas, kurį laiko, už, kurie turi užsienio bankai ir matome daug tarp valstybinių grupių, bankų grupių. Ir tai reiškia, kad tokias institucijas yra labai sudėtinga prižiūrėti ir pertvarkyti, nes jos yra tarptautinio lygmens institucijos. Ir dažnai atsitinka taip, kad turtas, kurį turi užsienio bankai, nėra dažniausiai trečių valstybių bankų turtas, bet tai yra tų bankų, kurie dirba eurozonos erdvėje turtas. Pavyzdžiui, Čekijoje 88 procentai turto, bankų turto yra tarp valstybinio pobūdžio ir dažniausiai yra laikomi užsienio bankų uh, filialuose ir dažniausiai tai yra bankai, kurie yra iš bankų sąjungos valstybių. Bulgarijos situacija yra panaši. Taigi aš tik tai norėčiau pasakyti, jog mano manimu būtų tikrai labai prasminga bent jau numatyti galimybę prisijungti tom šalims, kurios nepriklauso eurozonai, kad joms būtų palikta galimybė ateityje prisijungti prie bankų sąjungos. Ačiū, ponė Šipner, dabar žodis Karin Beržie, kuri yra Prancūzijos nacionalinės asamblėjos finansų komiteto narė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Nui ir ponę König atlikus didžiulį darbą, nes vienas dalykas yra priimti sprendimą, o kitas dalykas yra siekti konkrečių rezultatų. Aš savo pasisakymę norėčiau tris dalykus paminėti. Pirmiausia, kokia Prancūzijos situacija taikant bankų sąjungos nuostatas. Mes daug pasiekėme šioje srityje, kadangi, kalbant apie pertvarkymo mechanizmą, e, sprendimai dėl to buvo priimta, dėl, dėl jo prancūzijoje buvo priimta prieš porą metų, 13 metais ir bendrai kalbant apie priežiūros, bendrą priežiūros mechanizmą, visi tie procesai, kurie buvo numatyti bankų, pagal bankų sąjungos principus, yra įgyvendinti Prancūzijoje. Taigi šia prasme, kalbant ir apie kitus dalykus, pavyzdžiui, bankų garantijas ir panašiai. Šioje srityje Prancūzija, kaip valstybė narė, irgi nori pasiekti kuo galima daugiau pažangos. Taigi, vertinant iš Prancūzijos perspektyvos, mes e, stebime, kaip klostosi procesas, bet taip pat mes savo ruoštų bandome įgyvendinti ir įdėkti įvairias ES bankų srities direktyvas. Kitas mano pastebėjimas yra susijęs su dabartiniu iššūkių, kalbant apie bankų sąjungos ateitį per ateinančius metus. Taip, mes daug esame nuveikę ir tiesa, kad galime didžiuotis dėl to, kad pasiekėme daugiau integracijos, reguliavimo, kontrolės finansų srityje, įdėkdami du pirmosius ramščius, tai yra teisės aktai ir bendra priežiūra ir kitas ramstis tai yra bankų pertvarkymo mechanizmas, bendras bankų pertvarkymo mechanizmas pasiekė didelės pažangos ir jeigu kažkas būtų man anksčiau pasakęs, kad tokį banko pertvarkymo mechanizmą įdėksime ES lygmenių, daug kas būtų tuo netikėjo. Dabar tą mechanizmą turime. Ką konkrečiai tai reiškia Europos žmonėms? Šiandienos diskusijos rodo, kad vis dar sprendžiame labai techninio pobūdžio klausimus, abstrakčius klausimus, makroekonominius klausimus, nes piliečiams Europoje bankų sąjunga bus pirmiausia garantijos ir garantijos suteiktos jų santaupoms ir pinigams, kad jie pasitikėtų tą valiutą ir kad ji būtų apsaugota visais mechanizmais ir reglamentais, kuriuos mes esame patvirtinę, kad bankų sąjunga taptų ne tik europiniu, kūri, ne, ne, europiniu europinės e, konstrukcijos elementų, bet taptų realiu, e, realia struktūra. Tai iš tiesų tam reikės dar daug ką nuveikti. Ir taip pat mes manome, kad Europa ir visos Europos valstybės turi siekti pažangos dėl indėlių garantijų sistemos. Nes jeigu mums čia nepavyks pasiekti solidarumo, tuomet bankų sąjunga niekuomet nebus tinkamai suprasta piliečių Europoje. Ir dar mano trečioji mintis yra susijusi su tuo, ką dar reiks nuveikti finansinio reguliavimo srityje. Tie, kurie labai domisi ekonominiais finansiniais klausimais, labai daug skaito dokumentų, ypač pastarosiamis savaitėmis dėl finansinės rizikos, su kuria panašu, kad vėl susiduria pasaulis ir Europa. Taigi, kokia yra mūsų situacija, ką mes perskaitėme tuose dokumentuose, kad egzistuoja tam tikras burbulas, kuris nebuvo išspręst, nebuvo išspręstas, nebuvo neutralizuotas, tai yra bankų įsiskolinimo valstybių skolos burbulas ir mums kol kas nepavyko e, jo susprogdinti. Ir taip pat bankų sąjungos e, mechanizmas leis mums e, numatyti tokią riziką, kuri yra susijusi su bankų veikla. Tačiau ši rizika, kurią matome, nėra susijusi su bankų veikla. Tai yra bendras e, turto ir įsipareigojimų priežiūros mechanizmas. Visa tai, kas e, vyksta šalia e, bankų mechanizmo, kai, pavyzdžiui, kai kurie bankai imasi taip vadinamo šešėlinės bankininkystės. Ir taip pat tai yra e, tam tikras mechanizmas, kuris yra žinomas Europoje, yra paplitęs ir reikalinga prižiūrėti ir kontroliuoti tą mechanizmą. Na ir ką pabaigai norėčiau pasakyti. Mes daug esame pas, pasiekę bankų reguliavimo atlikimo srityje, tačiau reikia žengti dar vieną žingsnį ir užtikrinti, kad bankų sąjunga pasitarnautų piliečiams. Turime užtikrinti indėlių garantijos sistemą ir mes europiečiai turime įvertinti tai, ko siekia iš mūsų piliečiai, būtent užkisti kelią naujai finansiniai kriziai, kad ta finansinė krizė nepaliestų pirmiausia bankų, kuriuos mes dabar reguliuojame ir taip pat ne, nesugriautų finansinės rinkos. Dėkoju. Ačiū. Poniai Karin Beržė, dabar paskutinis kalbėtojas, kolega Niderlandų senate, kolegė Niderlandų senate, ponė Past. Ačiū, pirmininkė, kolega Martinai Van Rojen. Šiandien aš norėčiau pasisakyti Niderlandų senato vardu, aš esu senato narė, ir tai yra susijęs su Europos indėlių draudimo sistema. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad noras sukurti tokią sistemą uh, nėra būdingas visam Niderlandų senatui ir, ir Niderlandų parlamentas nesutarė taipogi tuo klausimu. Tačiau aš norėčiau šiandieną paliesti vieną konkretų tokios sistemos elementą, tai būtų indėlių draudimo fondą. Indėlių draudimo sistema e, vaidina dvigubą vaidmenį. Apsaugoti indėlininkus, jeigu žlunga bankas, ir sumažinti uh, finansinio nestabilumo galimybę per e, atitinkamas per panišką pinigų atsiemimą. Taigi reikalinga, kad tai tenkintų tam tikrus reikalavimus, nes priešingų atveju tai duos neigiamą rezultatą. Du pasiūlymo aspektai turi būti pakeisti, pakoreguoti, kadangi jų poveikis gali būti neigiamas ir kitoks nei buvo numatyta. Mano pirmoji mintis yra susijusi su fondų investicijomis. Jeigu fondas turi išmokėti lėšas e, indėlininkams, e, žlungančių bankų klientams, tuomet pinigai turi būti gaunami labai greitai ir be jokių kaštų. Dėl to būtų primtina, kad tie fondai tikslinėse Centrinio banko sąskaitose būtų laikomi. Tačiau 75 straipsnio trečioje dalyje pasiūlyme teigiama, kad fondo lėšos turi būti investuojamos. Kad jos turi būti investuojamos, ir aš cituoju, labai likvid, likvid, likvidaus turto priemonėse. Taigi aš norėčiau paprašyti į šį straipsnį nenumatyti gali, šiame straipsnėje numatyti galimybės, kad šio banko lėšos tiesiogiai ir netiesiogiai būtų investuojamos. Netiesiogiai, pavyzdžiui, per e, vertinių popierių biržos indeksą, per bankus, kurie dalyvauja indėlių garantijų sistemoje, nes galiausiai juk mes nenorime, kad tų fondo, kad fondo lėšų vertė sumažėtų. Ir tada, kai reiks reaguoti greitai išmokėti tas lėšas, tada jų ne, neturėsime. Taip pat nenorime, kad fondų valdytojai banko akcijas pardavinėtų, kai bankas išgyveno sudėtingą laikotarpį. Tokiu būdu tik dar labiau būtų užaštrinama problema. Kitas aspektas. Tai yra susijęs su situacija, kai indėlių draudimo fondas pasieks tikslinį lygį. Pagal dabartinį pasiūlymą teigiama, kad nuo to momento bankų, iš bankų nebus reikalaujama mokėti įnašus. Nepamirškime, kad tie įnašai yra susijęs su rizika. Taigi, jeigu bankai nemoka tų įnašų, tuomet ir išnyksta su rizika susijusi kaina. Taigi, tokiu būdu e, bankai skatinami prisimti dar didesnį riziką, kadangi toks elgesys nebūtų susijęs su konkrečia kaina ir su rizika susijusią priemoką. Taigi, tokiu būdu bus, bus kryžminių būdų subsidijuojami rizikingi bankai. Taigi, tokia iškreipta paskata gali galiausiai privesti prie to, kad bankai ne, nemokės įnašų į tą fondą, vertinant jų rizikos profilį, tuo momentu, kai jie gaus savo dividendus, atsižvelgiant į ankstesnės įmokas. Galiausiai bankai taps, to, bankai mokės mažiau ir taps e, rizikingesni. Taigi mes, aišku, mielai išklausysime ekspertų, kitų kolegų nuomonės apie šios klausimus. Dėkoju. Thank you, Madam Ariat. Dėkoju, ponė Ariat Prost. O dabar norėčiau padėkoti visiems penkiems kalbėtojams ir Danielai Nui ir poniai Kioning ypatingai. Ir dabar žodį suteiksiu ponui Gualtieri, kuris pirmininkaus antrai šios sesijos daliai. Ačiū. Na ir pagal tą pačią tvarką, pirmasis kalbėtojas Stefan Dado Prėja iš Rumunijos senato. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie bankų sąjungą, Rumunija mano, kad tikslas turėtų būti užtikrinti finansų rinkos stabilumą, sukuriant bankų sąjungą ir papildant pinigų ir ekonominę sąjungą. Ir tai turi vykti visai traukiančiai ir skaidriai Europos Sąjungoje, e, įtraukiant visas 28 valstybės narės ir nekeliant papildomų kliučių toms valstybėms narėms, kurios nepriklauso vis dar eurozonai reikia, reikalingios priemonės bankų sąjungos priežiūrai ir pertvarkymui yra numatyti dabartinėme mechanizme. Taigi mes tiesiog turėtumėme žiūrėti, kaip taikiami, taikomi reglamentai per vidutinės trukmės laikotarpį ir susilaikyti nuo naujų priemonių ir mechanizmų. Bet kokia numatyta nauja priemonė turi būti išanalizuota, bandant e, išsiaiškinti, kiek ji yra suderinta su kitomis priemonėmis ir išla, iš, išsaugant valstybių suverenumą mokesčių srityje. Rumunija nėra eurozonos narė ir jie aktyviai dalyvauja e, kuriant bankų sąjungą, taip pat priima sprendimus be, dėl reikiamų e, bankų pertvarkymo e, priemonių. Ačiū. Toliau Hans Michelbach iš Vokietijos Bundestago. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dar kartą norėčiau pakalbėti apie problemas, su kuriomis šiuo metu susidurime vertybinių popierių biržoje, kuriuose, biržose, kuriuose prekiaujama bankų vertybiniais popieriais akcijomis ir e, tas sumaištis yra susijusi taip pat ir su padėtimi Europos Sąjungoje. Bankų sektorius e, pastačius tas ugnesienės, kurias šiuo metu mes numatėme Europos Sąjungoje, yra atskirtas dabar geriau ir apsaugotas nei kiti ekonomikos sektoriai, tačiau vis tik tai pasitikėjimo problemų ir toliau išlieka. Ir mes konstatuojame, kad kai kuriais bankais vis tik tai nėra pasitikima, todėl reikia ieškoti šio reiškinio priežasčių, mano vertinimu, dėl to yra kaltas tiek Europos centrinis bankas, tiek valstybių narių centriniai bankai, kurie nesėmė atitinkamų e, veiksmų, kad būtų skatinamos e, finansų sektoriaus reformos, teikdamos pigias e, paskolas, todėl finansų, finansiniai institutai neturėjo patys rūpintis kad turėtų pakankamai nuo savo kapitalo ir <clears throat> manome, kad e, lyginant su kitais e, kitose pasaulio regionuose veikiančiais bankais ES finansinės institucijos tikrai nėra nestovint pačių tvirčiausių pamatų. Taigi šią situaciją iš tiesų reikės e, keisti ir e, taisyti. Ir mums yra labai svarbu, kada e, pagerės ta ES bankų padėtis finansų ir vertybinių popierių biržose. Enrique Dijas dabar Portugalijos parlamento atstovas kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums pirmiausia už tai, kad Šios sesijos žanginės kalbos buvo labai geros, juose buvo pateikta daug įdomios informacijos ir jie tikrai sudarė puikų pagrindą mūsų diskusijai. Bet jums leidus aš norėčiau iškelti tris ar keturis klausimus. Taip, aš suprantu, kad turiu tik tai dvi minutės. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad bankų sąjungoje šiuo metu yra tam tikras disbalansas. Pirmiausia, taip yra dėl to, kad trečiasis ramstis dar nėra suformuotas. Ir dėl tokios situacijos kai kuriuose valstybėse narise, kai kuriuose šalise indėlininkai yra apsaugoti geriau nei kitur. Ir dėl tokios situacijos kai kurios maž, mažos vidinės įmonės turi mokėti didesnius mokesčius Taigi tai yra nesažininga. Aš manau, kad mums reikia bendros indėlių apsaugos, indėlių garantijų sistemos. Tai yra nepaprastai svarbu. Antra, kai kurių bankų būklė nėra labai stabili. Ir todėl bendras bankų pertvarkymo mechanizmas e, gali taip pat sudaryti papildomų problemų ir mes nesame patyrę Portugalijoje. Pavyzdžiui, Portugalijoje vienas bankas, kuris stengiasi koncentruoti, stengiasi iš jums koncentruoti, sutelkti visą savo veiklą. Ir, ir tai yra, tai kelia potencialiai grėsmę. Kai kurios įstaigos, finansų įstaigos ES yra pernelik didelės, kad joms galima būtų leisti žlugti. Tai yra pavojinga. JAV beje matome visiškai kitokią situaciją. Tenai ba, ba, kredito įstaigos darosi vis mažesnės. Ką Jūs manote apie šią problemą? Ir trečias dalykas. Mes a, darėme viską, kad atskirtume mažmeninės bankininkystės bankus nuo investicinių bankų bet manau, kad čia reikia tikrai dar labiau pasistengti. Ką Jūs apie tai manote? Dėkuoju. Eliza Ferreira, Europos parlamento narė ir ji yra šešėlinė pranešėja dėl indėlių garantijų sistemos. Aš kalbėsiu angliškai ir stengsiuosi kalbėti aiškiai. Pirmiausia, Aš norėčiau patikoti Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote. Iš tikrųjų yra e, tiesiog neįtikėtina, kad šios labai sudėtingos sistemos svarbių įstaigų vadovės, moteris galėjo pas mus atvykti. Dėkoju Jums už Jūsų darbą, dėkoju Jums už Jūsų e, kompetenciją ir už tai, kad nepamirštate Europos parlamento. Aš pasidalinsiu savo nuogastavimais, bet iš tikrųjų aš noriu kalbėti teigiamai, nes Europos parlamentas konstruktyviai e, bando dirbti. Mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip mums sklandžiai galima būti uh, būtų perėti prie naujosios sistemos. Anksčiau neturėjome bendrų taisyklių bankų sektorėje, o dabar jas kūrėme. Ir tos naujos taisyklės yra naujas požiūris. Jūs dalyvaujate kūrent tą naują sistemą. Ir aš norėčiau pacituoti ponia Kioningen. Jūs sakėte, kad jūsų užduotis yra užkirsti kelią bankų pertvarkymui. Bet juk jau ir praeitėje mes kalb, jau kalbėjome apie tai, kad bankų, kad bankų pertvarkymų Bankų pertvarkymo direktyva gal ir nebus labai reikalinga. Gal pirmiausia, mums reikėtų sukurti stabilizuojančius veiksnius bankoje. Ir pertvarkymo fondas dar nėra sukurtas ir nėra sukurtos ir kai kurios kitos pažadėtos priemonės. Dėl tokios situacijos kyla grėsmė, kad uh, jei mes e, skubotai įgyvendinsime bankų pertvarkymo direktyvą, kils sisteminė rizika. Ir kolega iš Vokietijos apie tai kalbėjo. Todėl aš norėčiau labai e, jūsų paklausti, ar jūs e, stebite situaciją. Ir taip pat norėčiau prisi... papildyti tai, ką sakė mano kolega iš Portugalijos. Ar jūs kartu su kolegomis, kurie atsakingi yra už konkurenciją, stebite situaciją kiekviename vidaus rinkos sektorioje tam, kad konvergencija vyktų visur? Čekijos Respublikos Senato atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Aš stengsiuosi e, nekalbėti labai sudėtingai, kalbėsiu labai aiškiai. Yra labai likvidžių bankų Europoje. Bankų, kurie turi labai gerą turtą. Arba ir yra, yra tokių bankų, kurie, e, kad ir su sunkumais, bet vis dėlto išlaiko savo likvidumą. O yra kitų, tokie, kurie, kurio likvidumas yra labai mažas, e, praktiškai nulinis. Taip yra dėl to, kad jie taiko netinkamą politiką, o gal ir dėl to, kad jų, e, kad jų klientai nėra mokus. Ir dabar Čekijos mokesčių mokėtojai uh, turės, tu, turi sumokėti, turėjo, jie turėjo sumokėti 700 milijonų kronų, tai yra 28 milijonus bankų. Ir dėl šio finansinio e, įnašo bankai atsigavo, arba bent jau jie taip teigia. Bet juk mes žinome, kad visi tie bankai yra dukterinės kitų uh, e, uh, e, ūsienio bankų įmonės. Ir čia aš norėčiau paklausti, uh, jūsų, ar nekils e, rizikos, kad bankai bandys perkelti lėšas iš tų bankų, kuriems sekasi geriau, į tuos bankus, kuri, kuriems lėšų trūksta? Ar bankų sąjunga, sąjungoje bus numatytos priemonės, kurios, kurios užkirstų kelią tokiam nemo amoraliam silpnesnių bankų subsidijavimui. Man būtų labai taip pat įdomu išgirsti ir ką Jūs manote apie BEPS rekomendacijų įgyvendinimą. Mes pritarėme bet kokioms priemonėms, kurios sustiprintų finansinį stabilumą visoje Europoje. Nesvarbu, ar tai būtų indėlių garantijų schemos, ar BEPS rekomendacijos, ar bet kokios kitos direktyvos. Dėkoju, Prancūzijos senatas François Mar. Ačiū. Buvo kalbėta, kad mums reikia gerinti bankų reguliavimą ir mes džiaugiamės, kad buvo patvirtintos visos tos priemonės, kurias jau buvo kalbėta ir aš dėkoju mūsų viešnioms, kurioms išsamei apie tai kalbėjo, bet vis dėlto mes dar nerimaujame. Ir kai kas jau kalbėjo apie tai, kad kad bankų akcijos biržose uh, dažnai e, prekiaujamos e, e, taip, kad dažnai keičiasi kaina ir kainos sviravimai yra gan rimti. Čia galima kelti klausimą, ar galima būtų tai kažkaip reglamentuoti ir ypač, kai kalbame apie da, tą bankų veiklą, kuri neįeina į tiesioginę bankų veiklą, tai yra ta šešėlinė bankininkystė. Beje, neseniai buvo apie tai kalbėta, apie tai, kad reikia labai atidžiai stebėti su tą šešėlinė bankininkystė susijusią riziką. Ir da, dar vienas klausimas. Ar ES vykdoma reguliavimo politika yra pakankamai nuosekli? Ir čia aš pirmiausia kalbu apie e, reglamentavimo ir priežiūros politiką, kuri yra taikoma visoms valstybėms narėms. Kaip ir kolegos, aš klausiausi Džono Vikerso pareiškimo. Jisai kalbėdamas apie bankų reglamentavimą straipsnėje, kuris vadinasi da, pagalbos šauksmas, bankų reglamentavimas ES ir Junktinėje karalystėje. Ir tenai jis yra išsakęs įdomias mintis. Ir jas išsako žmogus, kuris, e, kaip aiškiai pastaraisiais metais, yra labai kompetentingas bankininkystės klausimuose. Jis mus perspėja ir ką Jūs manote apie jo perspėjimus? Dėkoju Francesco Karielo, Italijos e, atstovų rūmų atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Italijos parlamentas šiandien balsavo dėl dokumento, kuris įpareigotų vyriausybę neišpirkti tam tikrų bankų. Aš noriu Jums apie tai pasakyti dėl to, kad mes matome, kad koncentruodami keliose bankuose visą finansinę galę tikrai nespręsime dabartinių, dabartinės situacijos, nes tokia situacija kenkia demokratijai, kenkia mūsų finansinės sistemos stabilumui. Nes jei finansų įstaigos bus labai uh, stambios, tuomet jos galės diktuoti savo, pas, savo uh, sąlygas vyriausybėms. Mes Italijoje manome, kad reikia remti mažesnius bankus. Aš manau, kad mes turime daryti viską, kad užkirstume kelią kapitalo sutelkimui vienose rankose. Komisija labai aiškiai pasakė, kad bankai turėtų būti labiau koncentruoti. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip gali būti taip, kad kad komisijos nariai nesižvelgia konkurencijos tarnybos e, e, sprendimus, kuriuose yra nu, e, numatytos tam tikros baudos stambiems bankams. Ir mes manome, kad indėlininkai turėtų pasinaudoti tokiais sprendimais. Barclays Deutsche Bank Bank of Scotland, tai yra tikrų kartelių pavyzdžiai. Taigi, ar mes iš tikrųjų norime kuo geriau apsaugoti piliečių, piliečių interesus? Na, kągi, da, iš tikrųjų, Italijos parlamentas balsavo dėl visiškai kitos rezoliucijos, bet e, kiekvienas turi teisę išsakyti savo nuomonę. Danielė Joel ir panė, po to panė Konings. Daug pastabų buvo išsakyta, daug klausimų, kurie buvo labai sudėtingi. Danielį, prašau. Ačiū, panė pirmininkė. Labai daug įdomių klausimų ir pašastęsiu, kuo greičiau visus atsakyti. Į kai kuriuos atsakys mano kolegė. Dėl MDA. Čia iš tikrųjų mes žinome, kad buvo tam tikrų sunkumų. Ir direktyvoje tikrai ne viskas labai aiškiai yra apibriešta, kokioje teritorijoje turi būti taikomas tas didžiausio paskirstimo taikoma didžiausia paskirstimo suma. Ir e, čia mes kalbame ir e, apie dividendų paskirstimą. Mes jau naudojame čia labai griežtas taisyklės, bet taip pat ir, ir su obligacijomis yra šiokių tokių problemų ir tos problemos susidarė dėl to, kad e, rinkos nesupranta, kad e, instrumentas, kuris vadinasi kupon, e, tai yra finansinis dokumentas ir kad visiškai da, visiškai jisai yra legitimus, nors jis yra skiriasi nuo dividendų. Ir čia reikės e, dar gal už, e, paaiškinti visiems, kas tai yra. E, bankų ryšiai su vyriausybėmis. Iš tikrųjų, Finansų krizė par, parodė, kad čia e, sudėtinga yra situacija, todėl mes ir nustatome kap, kapitalo reikalavimus, bet e, viską reikia daryti labai atsargiai. Ir jums yra žinoma tikriausiai apie pastangas tarptautinių lygmenių. Ir manau, kad kadangi tai yra tarptautinis klausimas, reikėtų palūkėti, e, kol kas nereikia priminėti jokio sprendimo. Mes E, parengsime savo pasiūlymą, kai mums atrodys, kad laikas yra tinkamas ir po to jūs priimsite savo sprendimą. Toliau e, bendras taisyklių savadas tai yra tas dar da, trūkstamas e, bankų sąjungos ramstis. Aš visiškai jam pritariu tam, ką jūs sakėte dėl to. Mums taip pat reikėtų ir patobulinti kai ką ir bendrame pertvarkymo mechanizme, bet kolegė konkrečiai apie tai pakalbės. Edis be abejo yra labai svarbus, indėlių garantijų schema yra labai svarbi tam, kad žmonės galėtų pasitikėti finansų rinką ir pasitikėtų kad galima, tuo, kad galime investuoti. Portugalijos atstovai kalbėjo apie tai, kad bankai kartais gali tapti pernelik dideli. Na, čia viskas priklauso nuo situacijos e, kiekvienoje valstybėje narėje. Kai kur bankų sektoriuje ir taip jau yra viskas labai koncentruota ir ten jau nebegalima e, daugiau e, bankams koncentruoti daugiau veiklos savo rankose, kitur yra kitokia situacija. Dabar atsakydama į klausimą, ar mes bendradarbiaujame su generaliniu direktoriu atsakingu už kompetenciją. Taip. Mes manome, kad mes vadinam lemiamą vaidmenį. Europos, Europos Sąjungos institucijos tarp, bendradarbiauja tarpusavyje ir mes e, bendradarbiaujame labai gerai su konkurencijos generaliniu direktoratu. Toliau e, Čekijos Respublikos parlamento atstovas e, klausė, kaip galima būtų užkirsti kelią e, subsidijavimui vienos grupės viduje. Mes norime užkirsti kelią fragmentacijai, mes norime veikti kaip bendra priežiūros e, institucija ir žinome turėti bendrą indėlių garantijų schemą. Ir džiaugiamės, kad e, atliekant e, testavimus mes tikriname tuos bankus, kurie bankus, kurių bendra vertė sudaro 70 procentų viso bankų turto šalyje. Ir man atrodo, kad tai yra visiškai teisingas požiūris. Toliau bankų veiklos reglamentavimas ir tai, kas sakė ponas Vikeris, e, tame straipsnį, kurį jūs minėjote, aš e, nieko negaliu čia pasakyti. Aš nelabai žinau, kokia yra situacija Junktinėje karalystė. Ir gal dabar būtų geras laikas e, perduoti žodį Elker. Aš nemanau, kad jo pasiūlymas būtų labai geras, nes pamažu bankai supranta, kad situacija pasikeitė nuo, nuo šių metų sausio mėnesio. Ir be abejo, dabar mes e, e, išgyvename perinamai laikotarpį ir visuomet e, toks laikotarpis yra sudėtingas, bet aš manau, kad viskas klausosi yra pakankamai gerai. Aš taip pat nenoriu komentuoti to komentaro, kurio nenorėjo komentuoti Daniel. Aš manau, kad e, kalbant apie dabartinę krizę ir e, bankų pertvarkymo direktyvos nuostatų taikymą, tai galbūt per, per greitai bandoma tos nuostatas pasitelkti ir aš čia daugiau norėčiau komentuoti. Noriu pasakyti, kad šiuo metu galioja atitinkamos direktyvos nuostatos bankų pertvarkymo ir mums, mūsų darbas ir mūsų pareiga yra užtikrinti, kad e, bendras pertvarkymo mechanizmas atitinkamai pradėtų veikti, kad e, mūsų priemonės būtų taikomos prognozuojamai ir kad mes veiktume, kad ta sistema veiktų skaidriai. Taigi, žinoma, turime suvokti, kad atskirose valstybės narėse reikia spręsti skirtingas problemas, todėl būtina atsižvelgti taip pat ir jų, ir jų specifinę situaciją. Tačiau nenoriu kartoti Daniel anksčiau išsakytų minčių, tačiau komentaruose buvo juntama tokia gaida, kad e, teikda, keisdami reglamentus mes e, skatiname rinkos koncentraciją. Aš e, nebūtinai su to sutikčiau, žinoma, vienoje ar kitoje rinkoje tam tikras koncentracijos padidėjimas juntamas, tačiau taip pat matome, kad bankai neturintis tvaraus veiklos modelio tam tikrų metų turi sustaikyti su tokios savo veiklos padariniais ir galbūt manau, kad proceso pabaigoje iš tiesų mes turėsime tikrai rimtus, stiprius bankus, kurie galės taip pat finansuoti ir verslą bei ekonomiką. Taip buvo keli komentarai apie tai, kad bankų sąjunga turi būti atvira kitoms valstybėms narėms, visi mes tam pritarėme, be jokios abejonės. Žinoma, tą žingsnį turi žengti pačios valstybės narės ir aš jau anksčiau nuolat minėjau, kad e, jeigu Junktinė karalystė svarstytų apie galimybę prisijungti, tai aš tai, laiky, tai laikyčiau tokį žingsnį bankų sąjungos e, sėkme ir visoms valstybėms narėms duris yra atviras. Buvo keli komentarai apie šešėlinę bankininkystę, sutinku, kad visi reglamentai turi būti skaidrus, būtina išvengti tam tikro šališkumo šioje sistemoje e, susijusio su šešėlinė bankininkistė ir panašia veikla, tačiau čia jau ne mes sprendžiame. Buvo keli komentarai apie investicijas į DGF. Manau, kad čia reikėtų taikyti tas pačias taisyklės kaip ir e, bendrajam e, bankų pertvarkymo fondui. Taip pat e, buvo tam tikrų minčių ir pasiūlymų susijusių su mūsų tikslų nustatymu, e, aukštesnių tikslų išsikelimo. Aš manau, kad teisėkos institucijos apie tai tikrai pagalvos. Taip pat reikia pasakyti, kad bankų sąjunga yra statoma ant trijų ramšių šiuo metu, tačiau mes taip pat turime pagalvoti ir apie nacionalinių indėlių garantijų, e, indėlių draudimo sistemų kūrimą ir užtikrinti tinkamą sąveiką tarp nacionalinių indėlių draudimo sistemų ir bankų pertvarkymo mechanizmo. Dar vienas argumentas, kurį minėjo savo kalboje Daniel, buvo labai svarbus. Mes tikrai neturėtume dabar e, prašyti arba raginti e, harmonizuoti, suderinti e, nemokumo įstatymų teisės ir panašiai, tačiau reikėtų Pavyzdžiui, daugiau harmonizacijos tokiuose sritise kaip e, kreditų hierarchija arba nacionalinės nemokumo sistemos, nes tuo met bankų pertvarkymo sistema galėtų būti labiau taikoma, sakykime, indėlių perkelimui iš vieno banko į kitą, iš tiesų namų darbų yra tikrai nemažai ir jau minėjau, kad e, labai džiaugiuosi, kad e, jau yra pasirašyti tam tikri lengvatinių paskolų išdavimo susitarimai ir reikia tokių pasirašyti dar daugiau tam, kad sistema veiktų. Pirmininkas, ačiū, manau, kad e, diskusijos iš tiesų buvo labai įdomios, apsvarstėme labai daug svarbių klausimų. Įdomių klausimų noriu padėkoti Danielinui ir Elke Kionič. Noriu sakyti, kad pritariu daugumai jūsų minčių, žinoma, šimtų procentų tikrai negalime dėl visko sutarti, nes mes e, tikrai skirtingai vertiname pasiūlymus dėl e, minimalaus, e, minimalios paskirstomos sumos ir kitų dalykų. Tačiau tikrai dėkoju Jums už dalyvavimą diskusijoje. <clears throat> Tikiuosi, kad uh, buvo verta pasvarstyti problemas, jas aptarti, paieškoti jų sprendimo galimybių. Žinoma, aš palankiai vertinu jūsų mintis dėl bankų sąjungos kūrimo e, būtinybės ir dėl šio proceso pabaigos būtinybės, žinoma, viskas yra susijęs su atitinkamomis teisėkuros procedūromis ir uh, Pritariu Elkeskionis mintims dėl to, kad e, ne viską yra įmanoma įgyveninti, tačiau svarbu įgyveninti tai, kas yra nutarta. Tad manau, kad būtina laikytis proporcingumo principo ir e, būtina užtikrinti finansinį stabilumą. Taigi labai ačiū abiems mūsų pranešėms. Dabar steiksiu žodį bendra pirmininkui Aš e, kolegės Helsinga vardu taip pat noriu padėkoti visiems mūsų pranešėjams dalyvausiems dviejose mūsų renginio dalyse apie Bankų sąjungą ir pirmoje dalyje taip pat noriu padėkoti e, diskusijų dalyviams už drausmingumą tiek Europos, tiek nacionalinių parlamentų nariams ir būtent šią mintimį ir baigs.